Good afternoon, ladies and gentlemen. I have been asked to stand in for our colleague Buzek, who, as you uh, noticed this morning, uh, didn't. Šįryt uh, pirmininkas Buzekas prastai jautėsi ir dabar jis dėl savo lygos grįžta atgal į gimtinę. Taigi, aš pirmininkausiu. Pirmas darbo tarkės klausimas yra pasiūlymas priimti Europos parlamento ir tarybos uh, direktyvą keičiančią direktyvą 2009-73 EC dėl bendrų taisyklių bendrai e, gamtinių dujų rinkai. Taigi, kadangi panas Būzekas, kuris turėjo pristatyti šį klausimą, bet, kaip jau minėjau, negali dalyvauti posėdėje, tai panas Karinš maloniai sutiko jį pavaduoti. Tai prašau, žodis jums, ne Karinš. Okay, uh, uh Colleagues... Ačiū. Kolegos, dabar aš kalbu Ježi, Ježi Buzeko vardu ir aš perskaitysiu jo uh, paraštą tekstą. Taigi sveikiname tai, kad Europos komisija patvirtino pasiūlymą pakeisti 2009 uh, metų dujų direktyvą. Aš, Ježi, džiaugiuosi, kad um, komisijos Jis ponas Borchardt dalyvauja šiandienos posėdėje. Taip, iš tikrųjų, ir aš esu tikras, kad jis galės atsakyti į visus mūsų klausimus. Iš tikrųjų, e, šis pasiūlymas yra ribot, procentų e, masto. Kai kas teigia, kad e, dujų perdavimo e, į ES valstybės klausimai turi būti reguliuojami, vis tik tai mūsų reguliavimas yra neiškus, myglotas ir daug galimybių skirtingai interpretuoti. Todėl parlamentas nekartą ragino komisiją regul... šią reguliavimą spragą užpildyti. Taigi labai džiaugiuosi, kad taip ir siekiama padaryti. Direktyvos atnaujimas reiškia, kad es energetikos taisyklės taip, taip, taip pat ir TSO atsėjimas rešių šalių prie prieimas, skaidrumo reikalavimai bus visiškai taikomi visiems dujotekiams į ir iš trečių šalių iki pat ES jurisdikcijos sienų. Tai yra labai svarbu, norint užtikrinti konkurenciją S dujų rinkoje. E, visų pirma ir antra, užsitikrinant energijos tiekimo saugumą ir nepriklausomumą bus galima užtikrinti skaidrumą ir vienodas veikimo sąlygas energetikos e, srityje ES, užtikrinant teisinį tikrumą ir ilgalaikį prognozuojamumą bei garantijas investicijoms, kas yra nepaprastai svarbu kiekvienam sąžiningam investuotojui ir operatoriui, kuris nori veikti pagal sąžiningas taisyklės, ne vien tik tai dujų rinkoje ir ne vien tik tai mm, iš ES. Europos Sąjungoje. Tai taip pat labai svarbu ir piliečiams Europos Sąjungai bendrai bus galima sustiprinti konkurenciją, sumažinti kainas, užtikrinti nediskriminuojamą visų klientų traktavimą. Ir svarbiausia dar paminėti, kad mūsų kad būtų užbaigta mūsų energetikos sąjunga ir kad ji būtų atspari, parem, pasiriment vertybėmis o ne, ir, ir, ir principais, o ne išimtimis. Metinė um, ataskaita apie energetikos sąjungos būklę bus pristatyta rytoj mini plenarnėje sesijoje ir labai svarbu bus kalbama apie um, jungtis tarp valstybių narių mūsų elektros rinkoje, bet tokius pačius klausimus turime spręsti ir dujų tiekimo iš už ES ribų klausimus, ypač mūsų priklausomumą nuo dujų. Um, importo ir dabar jau jis yra apie 70 procentų, 70, 70 procentų praeitais metais buvo toks priklausomumas. Taigi labai svarbu yra pakoreguoti mm, jungčių. Uh, apibrėžimą, taip pat kalbant ir apie mūsų jungtį su trečiosiomis šalimis. Tai, yra, tai visiškai atitinka švarios energetikos paketą. Ir komisija šio pasiūlymu leis užtikrinti, kad bus mūsų elektros ir dujų rinkų. Uh, tikimas garantuotas. Taip pat, aišku, reikia atsakyti kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, visų pirma, kad reikia taikyti naujas taisyklės ir galiojantiems dujotekiams. Aš čia turiu tam tikrų prieštaravimų. Kai kas baiminasi, kad galbūt valstybės narės galės e, skirti e, nuolaidų išimčių čia. Antras klausimas, kiek komisija garantuos visų tikslų ir principų pasiekimą energetikos sąjungoje, pavyzdžiui, dėl energijos veikimo saugumo ir diversifikavimo. Kaip pranešėjas, aš Ježi Buzekas esu pasirengęs atsakyti visus klausimus ir išsiaiškinti paaiškinti viską, kas jums rūpi. Tačiau e, Jerži galvoja, kad komisijos pasiūlymas atitinka siekiamus tikslus ir mūsų bendrus lūkesčius. Ačiū. Thank you. That was very crisp and precise. Now for SN. Dėkuoju, aiškiai, tiksliai viską pasakėte. Ponas Nika. Norėčiau pasidžiaugti tuo požiūriu, kurį išreiškęs yra ponas Buzekas. Ponas Karinš pristatė pranešėjo mintis šiuo klausimu. Komisija e, nu, pateikė pasiūlymą dėl direktyvos keitimo, kad būtų galima įgyvendinti e, reikalavimus dėl dujų gabenimo iš vienos į kitą šalį ir reikia pasidžiaugti šią iniciatyvą, mus jį tikrai džiugina. Aš manau, jog visi sutiks su tuo, kad mums reikia energetikos vidaus rinkos tokios, kurioje uh, E, saugumas, diversifikavimas apsirūpinimo būtų svarbiausi elementai. Taigi aiškumas, diversifikavimas, tie du dalykai mums patys aktualiausi, kadangi niekas nenori pamatyti tokių situacijų, kurias matėme prieš keletą metų žiemą Europos Sąjungoje. kai e, daugelį europiečių kilo problemų aps šildant savo namus. Mums reikia e, veikiančios rinkos su realia konkurencija, kurioje būtų vartotojai nustatoma teisinga kaina ir kurioje būtų laikomasi teisės aktų galiojančių. Dėl to mes džiaugiamės komisijos iniciatyva. Norėčiau taip pat akcentuoti tai, kad ši komisijos iniciatyva tik tai tvirtins energetinio solidarumo ES principą. Ir tokiu būdu sureaguojama į valstybių narių raginimus išsakytus komisijai, nes e, buvo kilę problemų dėl e, ener, apsirūpinimo energetiką saugumo. Aš norėčiau dar kartą pasidžiaugti šią iniciatyvą. Noriu pasakyti, kad tikrai mūsų kalendorius yra ambicingas, bet reikia dabar tikėtis, kad kaip galima greičiau jis būtų gyvendintas. Dėkoju. Ačiū, ponė Nika, kad laikėtės e, jums kito laiko kalbėjimo. Ponas Krasnodemskis EKR vardu kalbės dabar. Dėkoju, pirmininkė. Štai pat norėčiau pasveikinti komisiją, pasidžiaugti jos ryštu, e, užtikrinti didesnį teisinį aiškumą dėl šio dujotiekio. Norėčiau priminti kolegoms politinį kontekstą šios problemos. Šis klausimas turi simbolinę prasme. E, svarbus jis visiems piliečiams, pirmiausiai e, vidurio Europos gyventojams. Ir tikiuosi, kad komisija nepasiduos, atsispirs e, didžiųjų valstybių narių spaudimui. Atrodo, kad e, ir šiame kontekste bus parodęs e, ryštas, e, griežtumas ir nebus nuskriaustos e, mažesnės, silpnesnės valstybės narės, kad mes tikrai tikiuosi įdėksime bendrosios energetikos rinkos principus. Tačiau taryba kol kas komisijai nėra suteikusi įgaliojimų. Kaip žinome, egzistuoja blokuojanti mažuma, bent jau mažuma, kuri vilkina tam tikrus sprendimus, bet mes savo komitete turime siekti baigti visą darbą kaip galima greičiau. Dar vienas dalykas. Girdime argumentų, pavyzdžiui, Vokietijos, kitų valstybių narių, e, dėl to, kad jos norėtų pritarti projektui. Argumentų girdime dėl energetinio saugumo ir teisės pasirinkti derinį energetinį. Mes e, dirbome su ponu Karinč elektros rinkos klausimu ir e, toje srityje klimato kaitos tikslai labai svarbus. Energetinis saugumas atsiduria tarsi antrame plane. Mes dabar kalbame apie tiekimą dujų ne iš neutralios šalies, o iš tos šalies, kuriai ES taiko sankcijas, kuri kariauja artimoje mūsų kaiminystėje. Ir šis projektas tęsiamas. Tai visiškai prieštarauja, atsiprašau, kreipiuosi asmeniškai į pirmininką, bet jums noriu pasakyti konkrečiai, kad tai prieštarauja uh, principams, kurie e, labai viešai sakomi tos tie šalyje, kurio jūs išrinktas. Bet tai yra simbolinis pavyzdys, kuris rodo, kad ne visuomet žodžiai atitinka darbus. Dėkuoju, ponė Krasnodemski, jūs mane paminėjote, bet aš noriu pasakyti, kad jums pritariu ne savo vyriausybei. Toliau ponas Petersen, jis poną Federlę pakeis. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. E, trumpai kalbėsiu apie pasiūlymą, apie kontekstą. Buvo pasakyta, kodėl būtina šio pasiūlymo reikia užtikrinti didesnį dujų tiekimo saugumą, bet taip pat mes kalbame apie aiškius dalykus, akivaizdžius. ES yra labai priklausoma nuo dujų įsivežimo iš e, trečiųjų šalių. Ar kyla klausimas, ar tai geras ilgalaikis sprendimas, bet bet kokiu atveju daug dar metų egzistuos šis reiškinys. Ir uh, kalbam apie uh, išskirtinės ES valstybių narių teritorijas, e, vandenis ir apie dujotiekius iš trečių šalių. Mes turime turėti taisyklės ir tikiuosi, kad bus e, reglame, reguliavimas trečiosios šalies prieigos tarifų ir atskirimų e, kad mes turėsime dėl to taisyklės ir kitose šalyse tai galioja ir labai gerai mes galbūt galime turėti ką nors panašaus e, dėl dujotiekių į ir iš trečiųjų šalių. Nes pasarosius trejus metus Europos parlamente apie tai kalbame ir jau matome galiausiai komisijos pasiūlymą. Taip pat e, e, laukiame diskusijų taryboje dėl šio konkretaus dalyko. Galiausiai Dėl Nord Stream 2 e, noriu pasakyti, kad man, bent jau mums ir tikiuosi, kad komitetui apskritai būtų įdomu pasigilinti į įtaką kainų, kainams dujų per ateinančius metus, jeigu bus baigtas šis projektas. Mes e, nesame to aptarę ir aš tikiuosi, kad vyks diskusijos apie tai, tada galėtume galvoti, kokie bus mūsų kainų, kainos scenarijai ateityje. Bet reikia galvoti apie pozityvius aspektus ir aš, e, Aldės vardu, noriu pasakyti, kad mes pritarėme pasiūlymui dabar. Ponas Lygiotis Guangal vardu. Dėkuoju, pirmininkė. E, dujų vidaus rinka ir peržiūra labai svarbus dalykas. Mes turime į tai rimtai žiūrėti ir šis klausimas taip pat labai aktualus, jis sprendžiamas pagal skubos procedūrą. Tikiuosi, kad mes deramai viską padarysime, galvodami apie šio klausimo svarbumą rimtumą nors ir dirbame pagal skubos procedūrą. Visiškai yra neprimtina, kad komisija pateikė pasiūlymą netlikusi deramų poveikio vertinimo. Ir komisija pažadėjo atlikti poveikio vertinimą kiekvienam savo pasiūlymui. Ir turime turėti aiškę e, situacijos analizę, teisinį vertinimą, nes kyla pavojus, kad mes, e, mūsų veiksmai pradės prieštarauti tartotiniai teisė ir negalėsime pritarti pasiūlymui, kurio tikslas sumažinti valstybių narių suverenės teisės. E, joms naudojant savo gamtinius išteklius. Tai turės poveikio Turkijai ir jos vaidmeniui. Jos e, e, taip pat planams e, stoti Europos Sąjungą, taip pat tai yra susijęs su tarptautinė teisė. Taip pat kitas dalykas yra nacionalinė energetikos politika. Reikia užsitikrinti deramą lankstumą. Mes turime galvoti apie problemas, pavojus energetikos srityje, komisija nepateikė naudingų priemonių dėja šioje srityje. Nepateikė pasiūlymų dėl priemonių. Aš nežinau, ar mes viską padarėme, galvodami, kaip apsaugoti geriau vartotojus, dujų vartotojus. Taip pat Jeigu kalbėsime apie e, iškastinį kūrą, išteklius e, rytų viduržėmios jūroje dabar vyksta žvalgyba Nord Stream 2, man regis, kad padarysime vėl klaidą. Ir dėl tų visų priežasčių mes reiškėme rimtas išlygas. O dabar dar keturi kolegos norėtų pasisakyti šią temą. Kiekvienam jų skiriu po vieną minutę. Prašyčiau jos neviršyti, nes šiandienos tvarkaraštis itin intensyvus. Pane Jana pirmiausia. Labai ačiū, pirmininkė. Aš turiu šiek tiek abejonių dėl šio pasiūlymo teisinio pagrindo. Europos komisijos teisės tarnybos ir tarybos teisės tarnyba taip pat pastebėjo, kad uh, trūksta teisinės bazės, kuri pagrįstų šios direktyvos peržiūrą. Be to, man e, neramu dėl to, kad Europos komisija nesitarė su visomis suinteresuotomis pusėmis dėl šio pasiūlymo ir netliko poveikio vertinimo. Tad jeigu mes kalbame apie dabartinės dujų direktyvos esminius pakeitimus, e, mes vis tik norėtume sužinoti, kas iš tiesų yra daroma. Mes norėtume, kad mūsų vidaus rinkos taisyklės būtų taikomos trečiosiam šalims. Tai turėtų labai ženklios e, įtakos ES e, valstybių tiekimo saugimui, nes e, tai yra svarbu visoms ateities, visiems ateities dužiuotikiams taip pat. Ir aš norėčiau sužinoti, ką ponas Petersenas pasakytų dėl poveikio vertinimo, kaip tai įtakos ateities dujų kainas. Man atrodo, kad Europos piliečiams tai yra labai svarbu. Todėl manyčiau, kad reikėtų labai sąžiningo susitarimo ir nebandyti dėlsti per daug ilgai. Nes man atrodo, kad Rusija yra dujų tiekėja, kuri pavertė mus nuo savęs priklausomais. Ir Būtent ta priklausomybė sukūrė tam tikrą abipusiškumą. Be to, alternatyvos netokios jau aiškios. Jeigu Niderlandai nenori e, teikti tokių sutarčių, sudaryti tokių sutarčių su Azerbaidžianu, iš kur mes gausim iš Junktinio Amerikos valstijų, ar iš tiesų tai užtikrins tiekimo saugumą, aš abejoju. Ačiū ir aš noriu priminti, kad jums skiriu po vieną minutę ir neilgiau, ponas Georg. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti Europos komisijos pasiūlymu. Sutinku su jūsų išdėstytais tikslais. Reglamentas turi būti aiškesnis, tikslesnis ir bendras tikslas turi išlikti toks pat. Mes turime stengtis stiprinti tiekimo saugumą, ypač vidurio ir rytų Europoje. Labai daug kalbėjome apie tai, kaip sudėtinga žiemą netekti m, mm, užtikrinto dujų tiekimo. Mano klausimas dėl pasiūlymo apimties. Ar jis apima e, dujotiekius, kurie krenta sausumo sienas, pavyzdžiui, tarp e, Ukrainos ir Vengrijos, Aš nemanau, kad šis tekstas yra pakankamai aiškus ta, tuo požiūriu. Ir kitas dalykas dėl trečiųjų šalių. Mes turime diferencijuoti valstybės, kurios priklauso energetikos bendruomenė ir tas, kurios nepriklauso. Uh, Jų reglamentai turi būti suderinti su musiškiais labiau negu kitų trečiųjų šalių. Todėl aš siūlau, kad energetikos sąjungos nariai turi būti diferencijuoti. Ponas Karinš. O dabar aš kalbu savo vardu. Ir galiu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymas e, turi būti peržiūrėtas. Antros kalbos pabaiga. Kuličiak, please. Ponas Kuličiak, ačiū kolega. Já bych nerad rušil kolegu Karinče nebo kolegu Jurka. Sankce. Mes prašytume jūsų peržiūrėti dar kartą šią direktyvą. Ar jūs ne jos nežinote? Ar jūs nežinote, kad e, pagal Europos teisę reikia turėti 30 dienų dujų rezervą minimum. E, galbūt reikėtų e, rezervų, rezervus padidinti. Aš nelabai aiškiai suprantu, ką jūs turite galvoje, kai kalbate apie skirtingų valstybių suverenumą. Kodėl mes tokių taisyklių importui neturime, e, pavyzdžiui, naftos, e, anglijas ar medienos klausimų? Kodėl mes negalim reikalauti viso iškasamojo kūro rezervo, kuris yra naudojamas mūsų pramonėje? Man atrodo, kad ši pozicija yra labai griežta ir direktyvos e, e, peržiūrėtos autoriai turi tik vieną tikslą - sutrukdyti kai kurioms valstybėms narėms, ar bent jau pavieniams iš jų, e, užtikrinti tiekimo saugumą ir energijos pakankamą tiekimą padėtis labai skiriasi, jeigu pažiūrėtumėm, kas dedasi dujų rinkoje ir elektros rinkoje. E, bet vis tik tai mes nustatome tam tikras skirtingas sąlygas dujoms, elektrai ir panašiai. Ačiū. Gal dar direktorius Boyhart iš energetikos generalinio direktorato galėtų dabar pasisakyti, atsakydamas į šį klausimą. Ir galbūt jis pristatys kitas savo pozicijas. Prašau, jūs pats galite pasirinkti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, nes jis mane gražino prie šio pasiūlymo ištakų. Tiesa ta, kad ponė Količiak, mes nenorime trukdyti valstybėms narėms užtikrinti energijos saugumą ar efektyvumą. Taip pat aš girdėjau, kad uh, kamis yra kaltinama kišimosi į valstybių narių pasirinktą energijos mišinį. Šis pasiūlymas jokių būdų nenaina tiek toli. Daugelis šiandien pasisakusių pasminėjo, kad mes iš esmės norime sukurti teisinį iškumą, teisinį garantuotumą ir užtikrinti teisinį režimą, pagal kurį iš trečiųjų šalių Europos teritorijai įeinantis dujotikiai e, veiktų kaip juos tai turėtų būti tvarkomi. Mes nesakome, kad šis pasiūlymas leidžia Europos komisijai ar kitoms Europos institucijoms kištis. Pavyzdžiui, e, pradėti reguliuoti, ar vienas ar kitas dujotikis bus pastatytas. Šis pasiūlymas yra e, tik tai skirtas tam, kad nustatytume dujotekių valdymo taisyklės Taigi tai neturi nieko bendro su energijos mišiniu ir nieko bendro tai neturi su energijos efektyvumu, apie kurį, kurio kai kurios valstybės narės siekia. Pasižymėjau keletą klausimų ir aš norėčiau juos atsakyti pateikimo tvarka. Pirmiausia, ponas Karinč. Turbūt Buzeko buvo klausimas šiuo požiūriu, šiuo atveju. Būtinybė pritaikyti naujas taisyklės jau galiojantiems dujotikiams. Problema yra ta, kad mūsų nuomonė negalima diskriminuoti dabar egzistuojančių uh, fondų ir naujos infrastruktūros. Tačiau pažiūrėkite, kas vyksta iš tiesų. Mes sukūrėme labai lengvą e, režimą galiojantiems dujotikiams. Norime, kad valstybės narės pačios panalizuotų ir išsiaiškintų, kas yra reikalinga, kad dabartinės taisyklės būtų suderintos su šiuo pasiūlymu. Uh, Ir supaprastinta procedūra yra siūloma tam, kad kai, kurios, kai kurie principai galėtų būti e, netaikomi. Tokiu būdu mes pasirūpinsime, kad šie dujotikai, jų, kurie jų veikia, galėtų veikti sklandžiai ir mes jokių būdų nenorime tam trukdyti. Ponas Krasnoderski. Klausėte, ar Europos komisija dar elgesi teisingai. Norėčiau priminti, kodėl toks pasiūlymas buvo pateiktas. Labai daug diskusijų buvo pateikta dėl taikomos teisės ir Europos komisija visuomet laikėsi nuomonės. Jeigu nėra įstatymo raštu, yra nerašytų principų, kurie turi būti taikomi, nes teisinis ginčas kilo ir mes labai aiškiai pasakėme, kokios taisyklės yra taikomos. Pone Pedersen, taip. Jūsų klausimas dėl dujų krizės e, įtakos šio pasiūlymo turiniui. Įdomus klausimas, bet aš pavysiu trumpai atsakyti. Jūs pats sakėte, kad yra labai svarbu, jog tie dujotikiai, e, kurie e, yra prieinami trečiai šaliai, būtų valdomi. Ir jeigu mes e, tokį tikslą pasieksime, savai mes sustiprinsime konkurencingumą ir galėsime e, E, lengviau veikti ginčiamose rinkose. Dar vieną klausimą pateikė ponas Silekiotis ir ponas Pone Werner, ji klausė apie poveikio vertinimą. Taip, jūs teisūs. Paprastai vidaus taisyklės e, papildo poveikio vertinimus. Kodėl šiuo atveju taip nėra? Mūsų nuomonė šį kartą tai nebūtina. Dėl paprasto dalyko, aš jau ką tik sakiau, Pone Pedersen, jūs įvardinote aiškius principus - atskirimas, tarifų struktūra, trečios valstybės, prie, trečių valstybių prieiga ir skaidrumas. Tai yra pagrindiniai principai, kurie pagal mūsų teisinę nuomonę jau yra taikomi ir bus taikomi. Todėl mes tik tai norime viską labai aiškiai dar kartą pakartoti. Todėl Europos komisija uh, po svarstymų vasarą nusprendė, kad šis pasiūlymas, šiam pasiūlymui nereikia poveikio vertinimo, tačiau be abejo e, mūsų pasiūlymas buvo papildytas personalo darbinių dokumentų, kuriame yra visa reikalinga informacija. Dar vienas klausimas - konfliktai su tarptautinė teisė. Labai aiškiai viską reikia pasakyti. Šiame pasiūlyme mes jokių būdų nesakome, kad mūsų uh, naujasis įstatymas būtų taikomas e, kitoms ES teritorijoms ar papildomoms zonoms. Tik tai e, mūsų teritorijai tai bus taikoma. Dėl teisinio pagrindo 194 straipsnis šiuo atveju galioja. Ir jeigu jūs jį perskaitytumėt, pamatytumėt aiškiai, kodėl ši teisinė bazė gali būti panaudota. Mes skatiname konkurenciją E, reguliuodami trečiosios šalies prieigą. Ir kaip jau sakiau, tai sustiprins vidaus energijos rinkos funkcionavimą. Apie tai yra kalbama 194 e, straipsnėje. Dėl skaidrumo reikalavimų taikymo. Tai reikštų, kad e, šių dujotekių uh, E, techninių duomenų reguliavimas būtų pakeistas, bet nenorime, kad būtų pakengta saug, tiekimo saugumui. Mes turime aiškiai žinoti, kas vyksta dujotiekyje ir turime būti tikri, kad e, nebus pakengta saugumui. Ponas Georg teikė labai tikslų klausimą, ar šis pasiūlymas yra taikomas ir e, dujotekių pereimams ar per sausumos sieną, pavyzdžiui, iš Ukrainos į Vengriją. Atsakymas taip, šis pasiūlymas yra taikomas ne tik tai jūros dujotekiams, bet visiems dujotekiams, kurie įeina iš ES į trečiosios šalies teritoriją. Ačiū, ponė pirmininkė, aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. Atrodo, kad taip. Šiandien pono Karinš pusdienis, todėl Suteikiu dar kartą Jums žodį apibendrinimui. Again. Aš dar kartą būsiu Jeržiu Buzeku. Ačiū kolegos, dirbkim kartu. Decision. Ačiū už tokį tikslumą. Glaustumą. Dabar, ponės ir ponai, pasveikinkime poną Tiborną Fračič kuris yra komisijos narys atsakingas už švietimą, kultūrą, jaunimą ir sportą. Jis atvyko pas mus pasikeisti nuomonėmis struktūrinio dialogo kontekste. Noriu priminti, kad komisijos narys Navračič buvo mūsų komiteto pakviestas būtent tokio struktūrinio dialogo kontekste tarp Europos parlamento ir komisijos ir tai reiškia, kad komisijos narys dabar mums pristatys naujausią informaciją dėl to, kaip yra įgyvendinama 2017 metų komisijos darbo programos dalis, už kurią jis atsakinga ir, aišku, atsakingas ir aišku, jis pažvelgs taip pat ir į 2018 metus. Pane Navračič, komisijos nariai, žodis jums. Labadiena. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, e, komiteto nariai, dėkoju, kad pakvietėte mane e, šiandien Mm, šią popietę į savo komitetą. Aš tikrai e, vertinu šią galimybę aptarti mm, e, naujausius klausimus, politikos klausimus. Aišku, dabar jau politikos klausimai nebėra sudėlioti į aiškiai apibrieštas dėžutės, dabar jie priepia, e, apima įvairius tarptautinius, nacionalinius, europinius lygmenius, įvairias rytis ir todėl reikia išlikti. Um, budriem, reikia domėtis viskuom, reikia žiūrėti į, ne, į visus klausimus plačiau, nei yra nacionalinės ar teminės ribos. Ir aišku, kad mes turime mm, kaip galima labiau stiprinti savo darbą ir aišku, e, situacija yra vis sudėtingesnė, kadangi politi vis keičiasi ir, ir bendri duomenys, ir, pol, ir e, mokslo visos žinios, kuriamis remiamės. Ir mes turime į tai reaguoti. Aš tik grįžtų iš bendros mokslo konferencijos, kurią suringė mm, Europos parlamento e, Europos parlamentų mokslo technologijų tyrimų vertinimo valdyba ir bendra, jungtinių tyrimų centras. Labai džiugu, kad ir jūs ten buvote kai kas ir dalyvavote, aptarėte mokslo žinias ir patirpti, kas svarbu priimant sprendimus. Ir mes remiamės mokslu, kad e, suformuotumėm tinkamą politiką ir remiamės mokslo tyrimų bendru centru. Uh, Jungtinės tyrimų centras e, dabar neseniai buvo labai svarbi, e, labai reikšmingai pertvarkytas, kad būtų galima labiau sutelti dėmesį į strateginius politikos klausimus, kas yra Europos prioritetai. Tas reorganizavimas 2016 metais jau duoda rezultatų. Jungtinis tyrimo centras dabar tampa vienu iš svarbiausių žinių valdymo centrų Šio centro žinių centrai apjungia ekspertus ir žinias iš įvairių kompetencijos centrų mm, tiek komisijoje, tiek už komisijos ribų. Mes jau pradėjome žinių centrų darbą e, gaivinių nelaimių mm, rizikos valdymo srityje, migracijos, demografijos, teritorinės politikos, bioekonomikos srityse. Jungtinių tyrimų centro Kompetencijų centrai yra paremti analitinėmis priemonėmis, kaip kad modelių kūrimas, indikatoriai, duomen, teksto duomenų rinkimas, mikroekonominiai vertinimai įvairiose politikos rytise. Ir e, iš tikrųjų jie rengia ir, pavyzdžiui, tokius bendrus sudėtinius rodiklių mm, dokumentus, kaip kad rezultatų lentelės kurios yra svarbios vertinant Europos socialinių, ramš, socialinių teisų ramšį gyvendinimą. Taip pat pradėsime ir, ir žinių centro maisto sukčiavimo ir kokybės rytie darbą. Iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie tai, kad e, tomis žiniomis gali pasiremti ir valstybės narės. E, ir e, jungti Tarptautinis tyrimų centras gali padėti mums ieškant europinių sprendimų pagrindiniams iššūkiams. Pavyzdžiui, aš džiaugiuosi, kad Europos parlamento automobilių sektorius išmetimų matavimo komiteto tyrimas pasirėmė tokiu puikiu bendradarbiavimu tarp parlamento ir šio centro. Ir um, taip pat šis centras padeda spręsti daug politiškai jautrių, um, moksliškai sudėtingų klausimų. Pavyzdžiui, uh, fipronil, glifosatai, endokriniai disruptoriai, genetiškai modifikuoti organizmai, nanotehnologijos. Uh, tokiais klausimais Junktinis tyrimų centras pateikia uh, tikrai svarbės mokslinės žinias, kurios yra aktualios politika formuojant ir pateikiamos laiku. Arba, pavyzdžiui, labai svarbu paminėti brandolinės ryties e, žinias sukauptas šiame centre, kas buvo labai svarbu sprendžiant e, Irano brandolinius klausimus. Ekspertai padeda mums užtikrinti ir e, brandolinio saugumo klausimus ryties darbą be to galima pasiremti novatoriškomis idėjomis ir visiškai naujoviškų mąstymų, kadangi e, to reikalauja dabar labai sujungtas, e, ypač sudėtingas pasaulis, e, kur galime kalbėti apie tokius dalykus kaip dirbtinis intelektas ar megaduomenys. Ir santykiai tarp mokslo, politikos formavimo ir visuomenės niekuomet nėra labai paprasti ir tiesmukiški. Taigi mums reikia pritaikyti tavo sprendimus prie to ir džiaugiuosi, kad tikrai mm, galėsime pasinaudoti jungtinių tyrimo centro žiniomis, kad e, galėsime dirbti ir galėsiu jūs pakviesti apsilankyti įspraje, bet ne Gėl, Kasruoja ir Sevilijos e, centruose. Gerbėmi parlamentarai, dabar pakalbėsiu apie Europos inovacijų ir technologijų institutą ir Maris Lodovskos kiurį veiksmus, kas yra labai svarbu inovacijoms, augimui, konkurencingumui, investavimui į žmonių įgūdžius ir kompetenciją. Horizonto 2020 laikotarpio vidurio pežą parodė, kad EIT modelis inovacijų srityje tikrai veikia, integruojant švietimą, mokslo tyrimus ir verslą. Ir dabar EIT bendruomenė apjungia daugiau kaip tūkstantį partnerių visoje Europoje ir už jos ribų. Šešias žinių ir inovacijų bendruomenės jau veikia, dvi pradės darbą kitais metais. Daugiau kaip 40 uh, bendrai veikiančių centrų sprendžia pagrindinius visuomenės iššūkius mūsų regionuose. EIT um, absolventai turi daug geresnės perspektyvas rasti darbą ir uh, uždirba daugiau nei kolegos. Uh, startuoliai, kuriuos remia IT, taip pat sėkmingai sukų, randa uh, investuotojų kapitalą. Šiais metais Forbes um, žurnalas uh, įtraukė 18 e IT absolventų į savo um, 30 iki 30 metų geriausių jaunų verslininkų sąrašą. Uh, tų, kurie užtikrina naujovės ir keičia iš, iš esmės situaciją. Mes džiaugiamės tuo, ko pasiekėme ir siekėme platesnių žmonių dar ir ateičiai. Mes turime stiprinti, aišku, švietimo veiklą, ypač IT. Uh, e, ženklą ir aišku reikia nepamiršti regioninį poveikį per e, bendrai veikiančius e, centrus, e, apjungiančius kelias vietovės, kad būtų galima pasiekti plačesnius regionus ir užtikrinti sinergiją su kitomis es iniciatyvomis. Aišku, reikia um, pažymėti, kad institutas sugebėjo evoliucionuoti, keisis, prisitaikyti ir uh, savo pagrindinius komponentus išsaugoti, tai yra žmogiška inovacijų kūrimo faktorius sprendžiant visuomenės iššūkius. Ir aišku, tai reikia paminėti ir inovacijų ir mokslo tyrimų pagrindų programą. Dar keletą žodžių apie Marijos Lodovską Kiuri veiksmus. Šiais metais mes švesime 20-metį Marijos Lodovską Kiuri programos, kuri padėjo 100 tūkstančių tik tai talentingų akademikų paspartino jų karjeras, suteikė jiems daugiau įgūdžių. Kai kurie iš tų mokslininkų prisidėjo prie esminių proveržio tyrimų, kas pripažinta ir per šiais metais suteikiant Nobelio premijas fizikos ir chemijos rytise. Aš tikrai esu dėkingas parlamentui parlamentui už. Um, uh, už tai, kad praeitą rugsėje buvo surinktas renginys Science is Wonderful. Uh, mokslas nuostabus. Tai tik pradžia, aišku, Europos mokslininkų naktis dar paminėtina, kur pritraukta buvo virš milijono žmonių, 340 miestų. Taip pat norėčiau padėkoti mm, komitetui už tai, kad akcentavote šių Marijos Lovskai kurį veiksmų sėkmę ir gerbiamas narys Soledat Abezon Ruiz savo pranešime apie tai kalbėjo. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad Europa taptų nau, globalių talentų naujos kartos centru ir Maris Lodovska Kiuri veiksmai čia yra labai svarbus. Mes turime rasti būdų, kaip patenkinti e, poreikius tų valstybių narių, kurias atsilieka, nepa, aišku, nepakenkiant e, kompetencijos pagrindiniam principui. Aš jau ėmiausi veiksmų, pažym, paskiriant 18 milijonų eurų paskutiniams trims metams horizonto 2020 bandomajam projektui praplečiant skiriant e, stipendijas. Ir šis fondas yra dar vienas šansas e, grupiai šalių, kur pagrindiniai mokslininkai galbūt negavo finansavimo iš Marislavos Kakiurį veiksmų. Jie dabar galės irgi prisidėti prie to darbo. Džiaugiuosi, kad 40 procentų Maris Klodovska kurių veiksmų uh, uh, mokslininko yra moteris. Ir aš manau, kad mes galime siekti dar daugiau. Uh, yra padvigubintas biudžetas mokslininkams, kurie nori sugrįžti po uh, karjeros pertraukos. Ir aišku, eina kalba ne vien tik tai apie tai, kas yra teisinga ir sąžininga. Uh, lyčių uh, pusiausvyrą mokslininkų komandose uh, užtikrina kompetenciją konkurenciją ir um, užtikrina, kad Europa būtų lyderė. Gerbiami parlamentarai, um, manau, kad tai rodo mūsų ryštą užtikrinti, kad, kad pasiektume geriausių rezultatų mokslo, mokslo tyrimuose, švietimo, inovacijų srityje Europos lygmenį. Dabar aš mielai išklausysiu jūsų pozicijų ir atsakysiu jūsų klausimus. Žinia. Dėkuoju gerbiamam komisijos nariui. Dabar frakcijos turi pasisakys. E, pono Karinč nebėra salė, tai klausiu pono Levandovskio, ar jis norėtų ką nors pasakyti nuspręs, nustebinsiu jūs ir pasisakysiu. Dėkoju Jums, komisijos nariu, už tokį optimistišką pasisakymą. Trumpai noriu sureaguoti ir padėkoti už tai, kad jaunų mokslininkų programą labai gerai įvardinote. Tai yra Marijas Klodovskė Kiuri veiksmai 16 e, metais Žinome, kad ši moteris yra e, vienintelė du kartą apdovanota e, Nobelio premija ir dėkoju, kad paminėjote mm, šią priemonę. Pono Krasno Demskio nėra, ponė Česakai. Ar jūs ką nors norite pasakyti? Ne, gerai. E, ponas Svetas, pono Federlės vardu. Prašom, prašom. Aš mojavo kortelę ir niekas taip ilgai niekas nepastebėjo. Dabar viskas gerai. Pone Maisner, dėkoju komisijos nariui už labai įdomų pasisakymą. Trumpas klausimas. Medicinos mokslinio tyrimų srityje ar dirbate? Ir dar vienas dalykas dėl ISPRA. Ar kažkas yra daroma dėl vandeninų šiukšlių? Uh, Kalbėjote apie aplinkos apsaugą, bet nieko nekalbėjote, nieko nesakėte apie jūras, galbūt reikėtų joms dėmesio, ar atliekami kokie nors tyrimai. Dėkoju, ponė Maisner. Pone Peterson, ne? Pone Kuličiak. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. atsiprašau. Negaliu pasakyti jūsų gimtają kalbą. Europos Sąjunga dabar bando įspręsti labai rimtą programą. Tai yra klausimas, kaip suvaldyti migracijos rautus. Vokietija sakė, viskas bus gerai, švedai taip pat netrodo, kad labai jaudintųsi, o Čekijoje turime problemų. Dėl to, kad tam tikros e, gyventojų grupės e, nenori to ir šiaip mes turime problemų su E, vietos gyventojais. Yra žmonių iš visos kartos, kuris niekada nedirbo ir nenorėjo dirbti. Ir mes turime problemų dėl Romų, bet ne tik. Aš norėjau paklausti, ar jūs turite kokiu nors minčių, kaip spręsti šias problemas. kai kurie politikai gana neatsakingai mūsų kontinentą pakvietė milijonus migrantų, bet jie turės eiti į mokyklą, išmokti primančios šalies kalbą, susipažinti su jos kultūra, e, mąstysena ir viskas yra skirtinga, argi valstybėse narėse žmonės atvyksta iš kitų pasaulio dalių. Ir ar valstybė valstybės narės pastangos konkrečiai, konkrečios pastangos gali būti uh, sustiprintos. Aš nežinau, ar kiekvienam kaimeliui sugebėsime padėti, bet kaip jums atrodo? Dėkuoju, ponia Kuličiak. Ar dar kas nors norėtų ko nors paklausti, ar pasakyti, ką nors šio klausimu? Ne taip atrodo nėra, tuomet aš paprašysiu komisijos nario atsakyti. Dėkoju, pirmininkė. Dėl e, jungtinio mokslinio tyrimų centro. Taip, medicinos tyrimai vyksta. Įspara, pavyzdžiui, jungtiniai, e, e, jungtinė mokslinio tyrimų taryba dirba ir bandoma kaupti duomenis. apie e, lygų pasitaikymo dažnumą, paplitimą, taip pat aplinkosaugos srityje, jūros, e, vandeninai E, komisijos nais Kamenu Vela yra atsakingas už e, jūrininkystės reikalus, e, žuvininkystę, taip pat ir aplinką. Ir mes dirbame su juo, atlikdami tyrimus bendradarbiaujame. Migracijos, socialinės traukties klausimai, Romai ir panašus dalykai. Tai nesusijęs su mano kompetencija E, jungtinis tyrimų centras turi specialų žinių centrą migracijos klausimus, bet dėl krizių valdymo e, gamtinės, gaivalinės ar socialinės nelaimės kartais išprovokuoja migracijos bangas. Taip, mes turime tam tikrus koordinavimo centrus, renkiame, renkame duomenis apie E, sėkminga strategija, kuris skirta kovoti su priežastimis tokių reiškinių. Taip pat telkėme ekspertinės žinias. E, ir teikėme valstybėms narėms ar kitoms ES institucijoms jas. Yes. Be jungtinio tyrimų centro mano atsakomybės rytis yra Erasmus, Ir tai yra susiję su studentų judumu, taip pat ir finansuojami kai kurie socialinės įtraukties projektai pagal Erasmus, pavyzdžiui, internetiniai kalbų kursai arba e, kita e, galimybė finansuoti NVO, kurios padeda Romams ar naujiem, naujai atvykusiems migrantams siekiant išvengti socialinės atskirties. Praeitą savaitę pirmą kartą E, suteikiu ES apdovanojimą už veiksmus sporto srityje socialinė įtrauktis per sportą, vadinasi, iniciatyva ir apdovanotos nevyriausinės organizacijos, kurios pradėjo į tą įgyvendinti svarbius projektus vietos lygmenių sport, sporto pagalba siekiama užtikrinti socialinę įtraukti e, valstybės narės vietos, nevyriausybinės organizacijos ar bendruomenės E, dirba socialinės traukties srityje. Labai ačiū, ponė Navračičiu. Mes e, sutaupėme laiko. Ne visi dar atvykę į, e, yra kitam klausimui tai dar liko laiko paklausti jūsų EKR narys. Tipinį klausimą tokį pateiks jums. Kodėl jums reikia e, komisijos nario atsakingo už švietimą, nes um, kiekviena žemė mano šalyje atsakinga už švietimą. Ir jos nori išlaikyti tos žemės. Uh, savo mm, kompetenciją švietimo srityje, tai kodėl reikia mums komisijos nario papildomai, ką jis dar daro, ne tik įgyvendina Erasmus ar panašias programas, kam reikia. Taigi aš gal nežinau, kodėl aš esu čia. Mano pagal sutartis vaidmuo būtų e, suteikti Europos švietimui papildomos vertės. Pateiksiu Jums porą pavyzdžių. E, pirmasis dalykas - 15 metų Paryžiaus deklaracija po teroristinių išpolių Paryžiuje, Briuselėje ir Kopenhagoje e, vyko neįlinė švietimo taryba, švietimo ministrai ir aš paskelbėme taip vadinamą Paryžiaus deklaraciją joje kalbama apie svarbiausius tikslus, vaidmenį švietimo sistemų, e, įtraukianti visuomenės gyvenimą jaunus žmonės. Ir tai yra e, galimybė keistis, tokiu būdu sudaroma galimybė keistis nuomonėmis, rengti seminarus. E, sausio 25 vyks aukščiausio lygio susitikimas švietimo klausimų ir kalbėsime apie socialinį vaidmenį švietimo, apie tai, kaip švietimo sistemos gali padėti visuomeniai e, išugdyti atsakingus piliečius demokratinėje visu, visuomenėje, kalbama mus apie tai, kaip tą užtikrinti, kaip dėkti demokratinės vertybės. Kitas pavyzdys e, - aukštasis mokslas nauja aukštojo mokslo strategija ES yra patvirtinta, kuri pritars valstybėms, padės valstybėms, kurios siekia naujų tikslų savo aukštojo mokslo sistemas reformuodamos ataskaita yra parengta ir viena iš išvadų yra tokia, kad universitetai nebėra kažkokios žinių gamyklos. Jie turi tapti e, vietos ar regiono ekonominio augimo varikliais. Mes norime padėti e, užtikrinti geresnius ryšius universitetų su aplinka, e, taip pat pritraukti vietos verslo bendruomenę, kad būtų galima atgaivinti, sustiprinti augimą. Dėkoju, dėkoju Jums komisijos nariai už tai, kad atvykote, sureagavote į mūsų klausimus, ponios ir ponai. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. E, ASER e, bus pristatyta metinė rinkos stebėsienos ataskaita. Ponas Potočnikas, ASER direktorius. E, Pasisakyčiau klausimu. Since I am the shadow rapporteur. Tenka šis su šešėlis pranešėjas šio klausimu, tai galiu pasakyti, kad mes jau sustikome su ponu Točnik. Tikriausiai nebereikia jums jo taip pat pristatiniai. Dabar žodis jums. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Turiu atsiprašyti kolegos Lordo Mogan vardu. Lordas Mogas e, taip pat atvyks Jis nebevadovauja reguliuotojų valdybai. Praeitą mėnesį pasikeitė vadovybė, ponas Blani e, yra vadovas, bet Lordas Mogas, kaip buvo sutarta, vis tiek atvyko čia ir pristatys jis parlamente vartotojų apsaugos dalykus. Dabar norėčiau pasakyti, kad mūsų pasisakymas bus trumpesnis negu anksčiau, e, tada tokiu būdu mes turėsime daugiau laiko klausimams ir mūsų ataskaita yra trumpesnė, kompaktiškesnė, dėja tai buvo primesta mums. Primesta dėl to, kad šiais metais biudžetas, lygnant su ankstesniais, buvo sumažintas 16 procentų ir mes turėjome pakoreguoti savo prioritetus ir siekėme išlaikyti dėmesį svarbiausiams aspektams vidaus rinkos. E, e, E, noriu pasakyti, kad Europos energetikos reguliuotojų taryba e, pristato ataskaitą dėl mažmeninės dalies. Taigi mes, e, mūsų tokiu būdu apriptis ataskaitos irgi sumažės. Noriu pasakyti, kad esame dėkingi įtre biudžeto komitetams už jų paramą siekiant užtikrinti biudžetą E, tai yra ne naujas dalykas, kasmet vyksta tos kovos ir per plenarinę sesiją buvo pritarta mūsų prašymui, bet per trišalės darybas mes netapome prioritetinę agentūrą ir kitais metais tikriausiai ataskaita bus tokios platformos. Tai yra labai susiaurinta mažmeninės, e, mažmeninės rinkos dalis. Norėčiau dabar svarbiausius dalykus pristatyti. Ilga yra ši ataskaita, net ir sumažinus apriepti, keturias dalys yra e, didmeninė dujų, didmeninė elektros rinka, e, vartotojų apsaugos dalis ir mažmeninės e, rinkos dalis. Pažiūrėkime į dujų rinką ir į didmeninę dujų rinką. Ką pamatysime? E, pirkimo sąnaudos skirtingose valstybėse narėse dujų, kiek pasiūla, tokia yra pasiūla ir kiek galutiniai vartotojai moka už suvartojamas dujas. Mes žiūrime į taip vadinamą TTF e, priemonę, dujų paskirstimo centrą Niderlanduose e, geltonai pažymėtas vienas euras kaip referencinė TTF kaina ir kitas E, žydras, žydras spalva 1,3 eurai ir tamsimėnė spalva daugiau negu 3 eurai. Kaip matome, per pastarėjus metus geltonoji zona išsiplėtė. Ir tai yra tikrai įdomu. Geltonoji zona iš Europos centro e, plečiasi kitur, likvidumas didžiausias kaip tik ten. Ir tikriausiai galvojate, kad dujos pigesnės arčiau prie šaltinio, dujos iš rytų daugiausiai atkeliauja, bet kaip matote, rytuose geltonos spalvos nėra labai daug. Iš Niderlandų ir Didžiosios Britanijos klinda ta geltona spalva. Ką tai reiškia? Geresnės kainos e, atsiranda dėl geresnės rinkos integracijos ir geresnės konkurencijos. E, mes matome, kad pastaraisiais metais dėtos pastangos siekiant integruoti rinką ir sukurti e, realią vidaus rinką dujų srityje duoda rezultatų. Bet vaizdas nėra vienodas, jeigu pasižiūrėsime į visą Europos Sąjungą. Jeigu pasižiūrėsime į skirtingus dujų paskirstimo centrus, mes e, klasifikuojame juos pagal e, įvairius principus. Matote, yra jau gerai veikiantis TTF, pavyzdžiui, e, paskirstimo centrai ir vienas NBP centras Junktinėje karalystėje. Bet lygnant su pernai, galime pasakyti, kad geras dalykas yra tai, kad Slovakijos ir Čekijos centrai pakilo laiptelių aukštyn ir perėjo į kitą kategoriją. Net ir nacionalinių lygmenių vyksta tam tikri judėjimai, ne tik integruojant rinkas, bet ir žiūrint, kaip tie e, centrai e, veikia Europos Sąjungoje. Dabar elektra Tikriausiai jūs keltą kartų matėte šį e, žemėlapį įvairias spalvį. Ir tai yra susijęs su e, integracija, tai spinti integracija rinkų. Mes prieš keletą metų, prieš daug metų pradėjome nuo regioninių rinkų, paskui integraciją stipriname į, į Europos rinką. Dabar yra dvi tokios susijėtos zonos. Viena didelė uh, nuo Gibraltaro e, sąsiaurio iki Barenso jūros, tai yra e, mėlyna spalva, 19 jurisdikcijų, 19 šalių. Toliau Čekija, Slovakija, Vengrija, Rumunija, raudona spalva, Centrinė Europoje, keturios šalis. Ir mes šiuo metu turime 46 sienas, kurios jau yra tarsi suporuotos. Ir dar e, trūksta 12 nes dar plus 3 tie geltoni, geltonos spalva pažymėto šalis ir reikia užtikrinti e, sąsajas kaip galima greičiau, nes kitaip elektra keliaus neteisinga linkme ir per ankstesnius pasisakymus mes jau apie tai esame kalbėję. Ką mes matome e, laikui bėgant e, pagrindinėje rinkoje di, maži efektyvumas mes padidinome efektyvumą pagrindinėje rinkoje per pas, pastarasius šešerius metus uh, užtikrindami sąsajas. Aš kalbėdamas apie efektyvumą kalbu apie elektros uh, tekėjimą teisinga linkme, mm, atsižvelgiant į skirtingas kainas, kur Jūs tikriausiai matot, matote, kad prie kai kurių sienų elektra keliauja neteisinga linkme ten, kur nėra rinkos sąsajų. Aišku, mums nepavyko viską padaryti, galvant apie vienos dienos kainą, apie rinkos subalansavimą. Ir mes turime sąsajas E, vienos dienos, iš ankstinį vienos dienos, iš ankstinį vienos dienos e, rinkoje, taip pat vienos dienos rinkoje ir kitais metais pradžioje jau mes siekėme užtikrinti tuos dalykus ir tokiu būdu mes galėsime sustiprinti veiksmingumą infrastruktūros naudojimo per tą pačią dieną. Yra bandomųjų projektų dėl e, subalansavimo rinkos ir mes tikimės, kad subalansavimo tinklo koda, kodeksas bus įdėktas artimiausių metų visiškai. Dar vienas dalykas. E, likę liekantis iššūkiai. Šiuo metu vienas iš didžiausių yra mastas, e, kuris leidžia turimus paėgumus pardavinėti. Infrastruktūros paketas įdėgė um, tobulesnę sistemą, įgyvendami bendro intereso, pavyzdžiui, projektai ir daugelie vietų mes turime dar papildomą infrastruktūrą užtikrinti. Bet jau daug ką galime padaryti turėdami infrastruktūrą ir ją visiškai išnaudodami. Mes šiame grafike matome mastą tam tikrą. Uh, pagal kurį egzistuojanti infrastruktūra naudojama dabar prekyboje. Tai yra koeficientas e, infrastruktūros turimos ir e, referenciniai pajėgumai. Tai yra santykis tų dviejų dalykų vidutiniškai Europoje tik 50 procentų to, ką būtų galima pateikti rinkai, yra pateikiama tik 50 procentų. Kai kuriuose regionuose padės geresnė, pavyzdžiui, prie Šiaurės Italijos sienos 70 procentų, centrinėje vakarų Europoje 60 procentų, bet jeigu mes pažiūrėsime į dešinę, tai pietričio Europoje tik tai ketvirtis ar penktadalis to, ką būtų galima saugiai pateikti priekybai, yra pateikiama. Tai aišku kelia susirūpinimą, nes tai yra su pajėgumu, e, paskaičiam, tai nėra investicijos į varį ar plieną. Pernai mes pateikėme rekomendacijas ir siekime, kad būtų ekstremalius situacijų būtų išvengta, kaip kad dabar. Pavyzdžiui, pernai tarp Vokietijos ir Lenkijos pajėgumas sumažėjo iki nulio, beveik nulinės vertės taip pat buvo užfiksuotos prie daugelio kitų sienų, jūs matote, kur buvo e, žemiausi pajėgumai pateikti rinkai, 1 procentas tarp Čekijos Lenkijos, 2 procentai Slovakija Lenkija. Ir 10-20 procentų prie kitų sienų. Mūsų rekomendacija pateikė pajėgumų skaičiavimo principus. Reikia užtikrinti, kad nebūtų diskriminavimo tarp e, sandorių viduje ir tarptautinių mastų. Diskriminacija yra susijusi su praeitimi, su sistemų kūrimu. Praeitie buvo e, prekiaujama tik tai valstybės viduje, bet mes turime dabar galvoti apie ES vidaus rinką ir mes turime nueiti jau nuo to senojo požiūrio. Mes galvojame, kad mūsų rekomendacija pakeistų iš esmės padėti, jeigu būtų gyventa. Taip pat reikėtų paradigmą pakeisti, tai yra reikia naujo požiūrio. Reikėtų E, galvoti, kad visa Europa yra e, rinka ir reikėtų galvoti, kaip pateisinti tokį požiūrį. Mes džiaugiamės, kad komisija e, žiemos paketo pasiūlymę atsižvelgia dvi rekomendacijas. Mūsų mes taip pat dirbame su jūsų kolegomis siekdami užtikrinti, kad galima įgyvendintas rekomendacijas šiuo metu turimos infrastruktūros nepanaudojimas veiksmingiausių kelių kelia problemų. Visi tą supranta, dirbame, bet aišku, užtruks, kol padėtis pasikeis. Mūsų nuomonė galima dirbti greičiau. Dabar, jeigu e, pereisime prie gerų naujienų, tai galiu pasakyti, kad šiais metais pirmą kartą pagaliau pamatėme rezultatų didmeninėje rinkoje, kurie persidavė vartotojams. Kiekvienais metais iki dabar turėjau sakyti, mes didmeninėje rinkoje veikiame puikiai, bet vartotojai negauna, kol kas nemato iš to naudos. Ir šiais metais galiu pasakyti, kad vartotojai tiek pramonė, tiek gyventojai jau pradėjo e, jausti naudą didmenės rinkos mažesnių kainų. Ir galiausiai mes galime užtikrinti naudą, kurios jie yra nusipelnę. Iki šiol uh, nauda likdavo didmeninėme e, lygmenyje, kai buvo e, pavyzdžiui, įmami mokesčiai e, atnaujinimo infrastruktūros, bet dabar jau persiduoda nauda ir vartotojams. Kitas aspektas, į kurį žiūrėjome mažmeniniu lygiu, ką moka, už ką moka vartotojai kokiu mastu konkurencija gali e, vykti mažmeninių lygmenių. Deja, vaizdas nėra vienalytis. Kaip sakiau, vartotojai jau mato, kad kainos mažėja, tačiau proporcija to, ką jie moka, kas yra atvira konkurencija, taip mažėja tartvė maždaug pusė E, sąskaitos nėra konkurencinga kaina, tai yra reguliuojama kaina arba e, kažkokie mokesčiai, kurie nėra susijęs su pačia pre, e, preke. Laipsniškai beje mažėja ta dalis. Bėgant metams ir konkurencija spaudžia tą dalį mažėjimo linkme. Jeigu mes pažiūrėsime į elektrą, tai Vienas trečdalis yra konkurencinga kainos dalis. 35 centrai, centai tai yra už kiekvieną mūsų mokamą eurą. E, mums e, konkurencija galbūt nėra taip matoma, nes e, atsiranda įvairūs kiti mokesčiai ir nebeaišku yra, kas sudaro visą kainą. Aišku, sistemos taip pat yra skirtingos ir sąskaitos yra skirtingos sandaros, pavyzdžiui, e, galbūt kai kas, kas neturi e, daug ką bendro su elektra, gali pereiti į biudžeto sritį ir panašiai. Aš e, dabar labai mielai suteiksiu žodį Lordui Mo, kuris pristatys vartotojų aspektus. Aš labai atsiprašau, kad vėluojame, kaip visuomet parlamentas aplenkia reguliuotojus. Aš ketinu labai trumpai pristatyti bendrąją ataskaitą. Ir ši kita, tiesą sakant, skaidruolė parodys, kokias uh, lyginamasias priemonės mes turime, kurios leidžia mus, e, e, mums įvertinti vartotojų dalyvavimą šiame procese. Tai vyksta, bet procesas dar labai lėtas ir e, labai svarbu suprasti, kad teikiamo informacija turi būti iš tiesų tiksli. Taip pat galimybė lyginti turi būti labai, lyginimas turi būti labai tikslus. Kodėlgi aš tas dvi skaidruolės suformavau? Aš kaip tik dabar atvažiuoju iš konferencijos apie vartotojų e, reikalus, kurią organizavo SER. Ir ten tik pasitvirtino mano įspūdis, kad vartotojai dar turi labai nedaug e, informacijos ir ta pati yra labai komplikuotai pateikiama, todėl labai sunku suprasti esminės problemas. Aš asmeniškai patikau klausimą, kuris iškilo per pasarasias keletą savaičių. Vis dažniau ir dažniau gauname sukomplektuotus produktus. Įmonė siūlo ne tik energiją, bet ir kitas paslaugas, pavyzdžiui, telekomunikacijas, e, transliaciją ir panašiai. Todėl e, palyginti sudėtinga ir teikti informaciją apie e, paketus padalinti yra tikrai problematiška. Tačiau matote, kokia yra padėtis ir labai sunku supras, svarbu suprasti, kad kompleksiškumas negali paslėpti tikrojo vaizdo. E, elektros e, išmaniųjų skaitiklių naudojimas e, plinta ir kodėlgi palyginus lietai, mes kaip reguliuotojai manome, kad išmaniųjų skaitiklių informaciją galima adaptuoti, pakeisti, ir ji gali pasitarnauti naudingai ateičiai. Parlamentas, kaip ir vartotojų organizacijos, visuomet rūpinasi pažeidžiamiausiais visuomenės nariais. Šiaurės valstybėse, bent jau man asmeniškai atrodo, e, tai išplaukia iš socialinės apsaugos sistemos. Tačiau labai dažnai energijos reguliuotojams tenka uždavinys suteikti apsaugą e, vartotojams, pasirūpinti jų saugumu ir pastarai dešimtmetį tai tapo labai rimta problema daugeliu skirtingų būdų. Ir šių skaidruolių šuo nematote kodėl. E, mes įvardiname, kas e, yra rizikos grupės. Tai ne tik senyvi žmonės, tai yra ir neįgalieji žmonės turintys vaikų ir panašiai. Toliau, e, manau, kolegos ar mane papildys. Ponas Blynis. Aš noriu tik papildyti, kad mes reglamentuotojai einame į priekį ir turime e, vartotojų padėti vertinti žymiai kompleksiškesnės perspektyvos. Uh, vartotojai turi naudotis vis sudėtingesnė rinka, kurioje atsiranda įdomių technologijų, kalbame apie daiktų internetą, apie skaitmeninių technologijų plitimą. Mes kaip energijos reguliuotojai, kaip Džonas sakė, turim labai glaudžiai bendradarbiauti su kolegomis iš telekomunikacijų sektorius, vartotojų apsaugos sektorius. Įvairių kitų agentūrų, kurios leistų užtikrinti, kad vartotojai to darbo dėmesio centre išlieka vartotojų pasitikėjimą turime išlaikyti. Ir aš galiu tik tai pagirti Džoną, kuris atliko nepaprastai gerą darbą ir aš dėkoju jam šiame kontekste už visą sunku padarytą darbą, ypač e, sutelkiant dėmesį į vartotojų poreikius. Mes labai glaudžiai bendradarbiavame ir su parlamentu, ir su komisija, norime užtikrinti, kad darbas būtų atliktas gerai. Ačiū, ponė Bleiniai. Nedažnai mes matome, kad pasiekėjas taip girtų savo pirmtaką, bent jau politikoje taip nėra. Nu, čia po EISA direktoriaus, EISA direktoriaus e, išklausysime besikeičiančių direktorių Ir ponios ir ponai, esantys salėje, dabar galite pateikti klausimų. Pirmiausia, ponas Poher, paskui ponas Kuliček. Eh, po nějakém čase se opět eh, setkáváme. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci výroční. Ačiū, e, gerbiamas direktoriu, labai malonu Jūs dar kartą čia matyti. Ir dėkoju už uh, Metinės rinkos stebėsinos ataskaitos pristatymą. Akivaizdu, kad rinką tobulinti dar galime vartotojų labui. Darys dalykai ataskaitoje akivaizdžiai išriškėjo. Visų pirma, vadinamieji e, išmaniai skaitikliai. Kol kas jie nėra paplitę pakankamai, tik 25 procentų būtų ir namų tokie skaitliukai yra įdėkti. O jiegi galėtų suteikti naudingos informacijos vartotojui apie vartojimo kainą. Kitas išriškėjo aspektas - nepakanka priemonių, kurios leistų suteikti skaidriai informaciją. Aš nenoriu nieko lyginti. Vidutiniškai valstybės narės įgyvendina tik penkias iš keturiolikos agentūros siūlomų priemonių. Be to ataskaitoje paaiškėjo, kad elektros sąskaita susideda bent jau Junktinėje karalystėje dauguma valstybių iš 10 eilučių, o Junktinėje karalystėje net iš 14 eilučių. Skirtinga informacija patikima vartotoje supainiojimas, jis nežino, kaip tą informaciją interpretuoti, tai yra per daug sudėtinga. Šie srityje reikia siekti skaidrumo Ir tą problemą turėtume išspręsti, sukurdami energetikos vidaus rinkos direktyvos projektą. Reikia padaryti daugiau, kad vartotojai būtų užtikrintas skaidrumas. Toliau ponas Kuličiak. Labai ačiū. Aš irgi galiu pritarti kolegų mintims. Ir norėčiau pateikti klausimą ponui Potočnikui. Tu į velmi zajímavá data na straně 6. Well, there's no problem. I can continue in English. Unfortunately... Atask į ataskaito šeštąjį puslapį dabar žiūriu. Understand, nevertheless, I am not able to communicate in this language. Aš labai atsiprašau, aš suprantu anglų kalbą, bet kalbėti man sudėtinga. Jūs pats galit pasirinkti. Jeigu norite, ir ispaniškai galiu pakalbėti. Bet kokiu atveju šeštajame puslapyje yra kalbama apie minimales e, ribas. Aukšto voltažo energijos perdavimas. Kalbama apie sąsajas tarp Čekijos, Lenkijos, Vokietijos, Lenkijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lenkijos bei Baltijos šalių. Labai įdomu pastebėti, kad ypač tos tarpinės sąsajos su Lenkija nėra naudojamos. Jūs turbūt tą norite pasakyti? O gal jūsų pirm e, pasiekėjas e, galės pasakyti, kodėlgi taip yra? Aš su Čekijos operatoriais kalbėjau apie tai ir aš susiformavau tam tikrą nuomonę, bet aš norėčiau išklausyti, ką jūs pasakysite. Kaip jūs paaiškinsite, kodėl Lenkijos jungtis tarpinės nėra naudojamos? Nes jūs vis kalbate apie rinką. O čia kalbame apie sieną, kuri iš esmės yra neįmanoma pereiti. Nepralaidi. Antras dalykas. Kaip jūs įsivaizduojate tie daugybė pinigų kainavę terminalai, kuriuos rėmė Europos fondai? Turiu galvoje skistųjų dujų terminalus Europoje. Kaip jie įtakos dujų rinką? Turiu galvoje, kokios įtakos jie turės kainai, kurią mokės galutinis vartotojas. Aš žinau atsakymą šį klausimą, bet aš norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate. Labai ačiū. Mus padarė, mus padarė įspūdį jūsų kalbų žinios. Toliau konas Petersen, norėčiau žiūrėti, ar jis, galės jūs, pažiūrėti, ar jis galėtų jūs aplenkti. Aš net nebandysiu, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Patočniai ir Lordui Markui už puikų bendradarbiavimą pastaraisiais metais, porą pastarųjų metų. Visuomet e, įdomu jūsų minčių ir pamastymų klausytis juos mus įkvepia, nes ta tema yra nepaprastai svarbi. Be abejo, e, jūs e, suprantate, kad mes tikime su jūsų pasiekėjų, taip pat tikimės bendradarbiauti. E, klausimas dėl tų slengštinių ribų ir perdavimo per sienas galimybių. Mane pritrenkia tokie skaičiai. Alberto, jeigu aš teisingai prisimenu, jūs sakėte, kad ES vidurkis būtų maždaug 50 procentų. Ar tai reiškia, kad mes panaudojame tik tai 50 procentų turimų gebėjimų, galimybių? Tai yra paprastas dalykas. Man atrodo, kad viskas yra nuvertinta, neišnaudojama tiek, kiek reikėtų. Ir mano klausimas būtų toks, jeigu jūs galėtumėt įvardinti, uh, kokios naudos atneštume, jeigu padidintume tą procentą nuo 50 iki kažkiek, gal ne iki 100, bet koks būtų realus skaičius, tam turbūt reiktų metų ar dviejų. Nes dabar, man atrodo, kad šioje srityje mes galėtumėm iš tiesų atnešti Europos vartotojams, Europams piliečiams naudos. Galėtume sukurti reglamentą, kuris užtikrintų neribotus energijos rautus Ir kaip parlamente, čia mes vis kalbame apie pagrindinės kliūtis bendrai rinkai. Čia turėtume puikiausią pavyzdį, kad toli gražu dar tos bendrosios rinkos nepasiekime. 50 procentų tik tai. Aš e, galiu pasakyti, kad kita, kita šios skaidruolės pusė mane dar labiau gazina. Kiek jūs žinote, ar niekas nėra bandęs išmatuoti galimos naudos, jeigu padidintume šį procentą, Teoriškai, ką mes galėtumėm atnešti Europos piliečiams, jeigu sukurtume teisingus reglamentus? Pone Pederson, o dabar Bavarė kalbės, ponė Nibler. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu bavarų dialektu, bet pabandėsiu vokiškai kalbėti standartinę vokiečių kalbą. Ačiū už e, tokias prezentacijas ir ačiū, kad nuolat e, dalyvaujate posėdžiuose su komiteto nariais. Turiu du klausimus. kokiu mastu mūsų vartotojai yra pasirengę keisti tiekėjus. Ar jūs žinote vartotojų nuomonę skirtingose valstybėse narėse? Ar žmonės yra linkę keisti elektros tiekėjus? Ar turite statistikos apie tai? Kitas klausimas. E, vertinimą padaryti tikrai nėra lengva, bet kaip žinote, kalbame apie švarų energijos paketą, kaip tik dabar e, parlamente. Šiandien aptarėme pasiūlymą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ar energijos pagamintos iš tokių šaltinių. Ar jūs turėtumėt kokių pastebėjimų apie tai, kas įvyktų, jeigu būtų išnaudotos visos investicijos į atsinaujinančius energijos šaltinius valstybėse narėse. Kiek tai pakeis kainas? Esu iš Vokietijos. Mes turime teisės aktų, kurie numato, jog 20 milijardų eurų e, reikės tokių atsinaujančios energijos šaltinių finansavimui. Taigi politinės valios kaip ir turime dėl atsinaujančios energijos, bet kaip tai įtakos kainas už energiją valstybėse narės. Ir aš pats norėčiau pateikti porą klausimų uh, iš EKR vardų. E, mano klausimas yra labai panašus uh, kaip ponios Nyblė ar ponui Putošnikui. Aš įsivaizduoju, kad Vokietijos vartotojai uh, ES moka antrą pagal dydį elektros kainą. Kiek jūsų nuomonė tai yra susijęs su konkurencijos toka? Ir dar e, filosofiškesnis klausimas Lordui Mog. Jis turi labai daug patirties, bet klausimas bus gana sudėtingas, kadangi jūs ketinate dabar pasitraukti. Tai pabandykite atsakyti. Mes nuolat kalbame Europoje apie energetikos sąjungą ir susidaro įspūdis, kad darome padaryti tai, ką mes bandėme padaryti su visa bendraja rinka. Kita vertus, jūs sakote, kad kiekviena valstybė narė gali pati nusistatyti savo energijos mišinį. Mano klausimas būtų toks, ar mes iš tiesų kada nors galėsime sukurti tikrą energetikos energijos sąjungą? jeigu leidžiame valstybių vyriausybėms, o ne rinkoms nuspręsti, koks bus energijos mišinys. Yeah, take... Ačiū už klausimus. Pabandysiu atsakyti tuos, kurie susiję su rinka. Didmeninė aukas su mažmeninė ir, ir vartotojai susijęti duosiu. Taigi, panas Kaurikčiak. Uh, Deiravotės, kodėl matome tokį mažą pajėgumų lygį. Mas Peterson, man atrodo, irgi apie tai kalbėjo. Šiuo metu yra tokia diskriminacija glūdint viduje prieš um, per, perdavimus per sieną, glūdint viduje dėl dizaino. Ir iš tikrųjų uh, visas, visas rautas, kur, kuris yra dominuojamas, turi būti kažkaip remiamas TSO e, vykdomas. Ir kai žiūrime į srautus per sieną, aišku, perdavant per sieną, kuomet mes turime mm, uh, e, susikaupti. Uh, kliūčių srautui valdymo procedūros turi būti, kai eina kalba apie um, paraiškų tiekimo tas zonas ir aišku, kai srautas eina į kitas pusės, tada vietas, kur nėra tų kliūčių tam srautui. Tai reiškia, už papildomos tos tada vietos, nes jau, ir jos, kai jau yra užpildytos tų srautų, kurie m, mm, nėra rezultatos priekybos per sieną, o iš tikrųjų priekybos per kitas sienas arba dar greičiau priekybos toje tik tai tame regione rezultatas. Taigi pajėgumai yra panaudojami, bet ne tai priekybai per sieną, o srautam kit, kitur, kit, kitoms vietoms. Mes tai vadiname grįžtamaisiais srautais, uh, srautais, kurie nukeliavo po to grįžta, jeigu yra nepakankami pajėgumai. Tai aš manau, kad tai tada bus paaiškinta. Tai tiesiog mes siekėme išvengti tos diskriminacijos. Tai yra, kad tie, kur, kur yra tie pajėgumai priekybai per sieną, kad būtų paskaičiuojama kaip likutis kuomet yra vidiniai pasikeitimai jau užpildyti tuo pačiu lygmeniu, kad būtų tam, to, to, to, toj vietoje, turi būti imamasi priemonių, aišku, iš abiejų pusių, jeigu mes viršėjame e, tinklo pajėgumus, bet bent jau nebus to paties lygio diskriminavimo. Ir toliau dar vienas principas, kuris dar neintegruotas e, į teisėkurnį pasiūlymą. E, dėl to, kas mokės už tas taisomasias priemonės, kurių reikės imtis, jeigu um, tinklo panaudojimas ar paklausas viršis pajėgumus turimus. Suskistintų dujų terminalai. Čia, e, aišku, istorija ilga, bet aš pateiksiu vieną pavyzdį. Aišku, jūs puikiausiai žinote, jūs ir pats sakėte, kad jūs žinote atsakymą, jūs tiesiog norėjote tik tai iš manęs išgirsti atsakymas toks pat, kuomet Lietuva a, savo nepriklausomumą užsitikrino e, suskysintų dujų terminal, kai pirmas siunta atkeliavo importo um, kaina dujų e, Lietuvoje labai smarkiai sumažėjo. Ir man tai ir atspindi realiai, ką tai reiškia konkurencija. Tai aš manau, kad iš tikrųjų tai, tai, tai sprendžia, na, ne vien tik tai sprendžia tą pačią tą problemą dėl saugumo e, tiekimo, bet ir būtent tą galimybę užsitikrinti dujas iš skirtingų šaltinių Europoje. E, tai akivaizdu, kad e, tiem terminalai tikrai užtikrina spaudimą labai, <laughs> konkurencinį spaudimą labai įsitvirtinusiams jėgoms, sakykime taip. Toliau. Henkel, pana Peterson, dėl to, ką jūs teiravotės, negaliu jums pateikti apitikrių paskaičiavimų, kiek kaina Vokietijoje yra lem, nulemta rinkos dizaino dabartinio, e, kokia būtų nauda, jeigu būtų panaikintos tam tikros problemos, kurias mes dabar matome, bet tik aš galiu pasakyti tiek. Tiesiog susijimo e, pagalba, perinant prie to, ką dabar turime, mes maždaug milijardą eurų vartotojams dabar pateikiame kasmet. Jeigu išdalintumėm iš viso, kiek yra uh, Um, elektros sąskaita, tai būtų 0,000 kažkiek procentų, bet vis tiek, vis tiek. Ir tai yra daroma ne jungčių um, e, pagalba, ne e, varių po žemę ar orų, bet tiesiog gerinant būdą, kaip mes panaudojame tai, ką mes turime dabar. Ne tiek, kiek galėtumėm, bet na, tiek, kiek tai yra prieinama rinkai, panaudojant geriau. Uh, Ir mes galvojame, kad reikia 250-280 milijonų eurų galbūt būtų galima juos gauti tiesiog iš tie, užtikrinant um, rinkos susietumą su um, zonomis už sienos šimtai milijonų, gal net milijardų. Jeigu padvigumtumėm pajėgumus, kurie dabar yra prieinami rinkai, tai yra tos pajėgumus per sieną, bet mes turime kažkur kitur imtis teisomųjų priemonių. Ir mes galvame, tam tikrame etape kai kurios valstybės m, mm, nuspręs, kad gal geriau pakeisti rinkos konfiguraciją, kad užtikrinti rinkos uh, funkcionavimą efektyvesnį būtų galima, bet aišku, čia jau tai, tuos sprendimus paliekame valstybėms. Ir toliau, ponė Nibler, dar minėjote atsinaujančio energijos šaltinių kainą. Akivaizdu, kad daugiau atsinaujančių šaltinių, jie vis yra, užtikrina didesnį įvairovę mm, bendrai rinkoje ir tuomet viena vertus iškyla didesnis iššūkis, nes mums reikia lankstesnės rinkos, kita vertus mes galime tikėtis labiau kintančių kainų, nes kuomet vėjas pučia, uh, Galbūt tuomet nulis, kai nėra vėjo, galbūt iš kitų šaltinių reikia patenkinti Mm, tą paklausą ir galbūt tuo metu jau yra kaina su pliusu kažkokia tai. Galbūt, taigi po daug metų mes nematėme kainų šoktelėjimų didelių, dabar praeitais metais mes tą matėme. Galbūt dėl kai kurių kitų elementų taip pat, bet ateityje manau, kad iš tikrųjų kainos labiau kis, šokinės iki mes perėsime prie tokios aiškesnės sistemos, kur bus daugiau atsinaujančių energijos šaltinių, tuomet mes turėsime jau išsiaiškinti, kokios realiai kainos planas turės būti, bet manau, kad dar turime dar kokią 20-25 metus iki tos ateities, kuomet reikės tą spręsti. Da, prieš perdodama žodį Lordui Mok, aš noriu pasakyti, kad paskutinė ataskaita, nes kitais metais aš jau būsiu pabaigę savo kadenciją, tai noriu dar kartą padėkoti jums visiems už didžiulį palaikymą, kurį, iš tikrųjų, kurio sulaukiu iš jūsų savo darbe, palaikymą taip pat ir visai atsiragentūrai. Ačiū, iš tikrųjų. Noriu paantrinti tam, ką pasakė Alberto ir, ir ypač atsakant ponui Petersen, mm, tas santykis tarp reguliavimo institucijų, agentūros, dar prieš sukuriant agentūrą irgi prieš kokius 7,5 metų, visi tie e, santykiai davė didžiulės naudos agentūrai ir, ir, ir reguliavimo visai struktūrai. Mes tikrai labai džiaugiamės parlamento didžiuliu palaikymu. Aš kiekvieną kartą, kai atvyksiu parlamentą, kartuoju tuos pačius padėko žodžius, nes tikrai tai labai svarbu. Na dabar atsakant konkrečiau dėl išmaniųjų skaitiklių, um, mane kažkiek paralyžiuoja uh, to klausimo sudėtingumas ir tų situacijų įvairovė. Iš tikrųjų, teisės aktuose yra pasakyta, kad išlaidų ir naudos analizė visuomet turėtų būti pozityvi, tačiau ji ne visuomet yra pozityvi. Ir pavojus yra toks, kad mm, kuomet plečia, kad vis daugiau yra įdėgiamas išmanių skaitiklių valstybės kažkurioje valstybėje išlaidos gali būti labai didelės ir iš, kartais tos išlaidos gali viršyti ir tų išmanių skaitiklių įrengimo vertę. Uh, Iš tikrųjų, aišku, duomenų surinkimo prasme tai yra labai vertinga priemonė, nes nereikia vykti į kiekvieną, kiekvienus namus. Individams, na, Čia nežinau, aš dvėjodamas, gal tikrai kažkiek dvėjodamas tai sakau, nes iš asmenės patirties um, matau, kad uh, po kurio iš pradžių lik ir žiūri tą suvartojimą, paskui jau nebekreipi į tai dėmesį, taigi kuo išmanesnė m, ta sistema, iš tikrųjų tuo reikia um, e, samoningesnio vartotojo. Ir, uh, Reikia apie tai galvoti, galvojant apie a, mūsų rinko ateitį. Ką čia dabar informacija visuomet yra vertinga, kai na, kalba apie vartojimą. Ir man atrodo, kad vienas iš didžiausių sunkumų mums kaip reguliuotojams, bet tai aišku, ne vien tik tai dėl informacijos, informacijos masto ir sudėtingumo kyla ta problema, bet iš esmės aš galvoju, kad tiesiog šiame etame, dar, e, etape mes dar esame ankstyvame etape ir, ir dar sunku yra pasakyti, aišku, kokia bus situacija, bet e, iš tikrųjų sudėtinga dėl tos informacijos. Pane Nibler, mm, iš tikrųjų, kaip e, buvusi rekomiteto vadovė, mes daug bendradarbiavame su ja. Aš turiu daug duomenų ir iš e, ataskaitos naujausiai dėl namų ūkių e, perėjimo prie kito e, vartotojo. Iki 6,4 procentų tas skaičius išaugo mm, nuo 5,5 2011 iki 6,4 dabar. Na, tikrai labai nedidelis tas perėjimo procentas. Mes kaip reguliuotojai stengiamės gerinti situaciją, kad tas operatorius pakeitimo procesas būtų sklandesnis, kad spartesnis. Mes, mes norėtumėm, kad tai vyktų greičiau kaip reguliuotojai. Daugelį uh, valstybių iš tikrųjų tai leidžia užtikrinti geresnę vertę, leidžia padaryti geresnius palyginimus ir, ir iš tikrųjų uh, reikia suprasti vis tik tai, kad ir tų sąskaitų sudėtingumas ir, ir, ir kiti elementai vis tik tai yra ir papildomas sunkumas. Ačiū pirminkė, na iš tikrųjų. A, a, susidaro toks įspūdis, kad tai paskutinis posėdis. Bet dabar dėl energijos paketo, dėl vidaus rinkos, aš galiu taip nuosaikiai labai pasakyti, aš labai apgailestauju dėl breksito. Uh, Ir galvoju su nerimo apie situaciją po breksito, nes iš tikrųjų reikia kalbėti ne vien tik tai apie ekonominę vertę, aišku, kuo labiau integruota rinka, visa informacija rodo ir iš vidaus rinkos, energetikos rinkos integracija gerina visus procesus, didina e, rinkos efektyvumo vertę ir vartotojai tai aiškiai pajaučia iš karto. Uh, 3,5 procento padidėjimas, pirmieji, pirmasios ataskaitos, ką rodo, tai iš tikrųjų visa informacija rodo, kad integracija yra naudinga. Aš labai tokia nedidelė viltį turiu, kad galbūt galėsime toliau naudotis integracijos nauda, bet aišku, reikia politinės valios. O vyriausybės labai nenori atsisakyti suverenumo tiek imos ir tiek. Kai kuriuose valstybėse, na, sakykime, Prancūzijoje, uh, daug yra brandolinės energetikos ir jeigu būtų atiduota tas sprendimo gale komisija, aišku, tai būtų didžiulis žingsnis tokiams valstybėms. Tačiau vis tiek labai tikiuosi, na, Aš nežinau, čia reiks drąsos dėl tos e, datos parinkimo, bet aš tikiuosi, kad e, ta sąjunga e, bus daug labiau integruota ateityje. Kaip ir kitose politikos rytise, tikrai yra didžiulė integruotos sąjungos nauda ir aš tikiu, kad ta nauda laimės, nu, nulems visus sprendimus. Bet kiek laiko prireiks, na, tam nežinau, kad turėtumėm Europos reguliuotoją, aš <laughs> įsivaizduoju, kad reikės. Uh, na, skaičiaus iš, iš, iš dviejų skaitmenų, gal apie 2050 galime galvoti. Tai reiškia, kad jau savo gyvenime tikriausiai nesulauksiu to. Reikia gal taip pesimistiškai kalbėti. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už Jūsų nepaprastai puikų indėlį. Su Jūsų organizacija dirbame puikiai. Jūs mums. Uh, suteikėte labai vertingų patarimų ir jūs paskutinį kartą pas mus apsilankėte, bet dar tikriausiai dirbsite šios metus iki mūsų. Ponas Petersen taip pat labai dirba parlamento e, vardu šią srityje, padeda parlamentui, taip pat ponui Blėnė. Dėkoju, noriu pasakyti, kad tikimės iš jūsų labai daug ir jūs pats e, labai gražiai pakalbėjote apie savo pirmtaką, tai tikimės, kad e, jums pasiseks taip pat dirbti. Dabar kitas klausimas. Dabar. E, kitas susijęs klausimas, kaip žinia, Europos parlamento delegacija E, ponas Poche, ponas Petersen e, buvo išvykę į komandiruotę į reguliavimo, energetikos reguliavimo institucijų bendarbiavimo agentūrą Liublianoje. Prašom pristatyti dabar mintis apie šį apsilankymą. Aš tikiuosi, kad jūs gavote mūsų ataskaitą raštu, nes tikrai daug svarbios informacijos pateikėme ir apšvelgėme veiklą, pristatėme susitikimus. Tikrai, kaip visuomet, labai malonu lankytis Aser būsnė. Susitikimai buvo labai gerai uh, vertingi ir uh, darbuotojai yra labai kvalifikuoti. E, noriu pasakyti kad pono Potošniko nebėra salės priekė, bet noriu pasakyti, kad nepaprastai malonu tokius atsidavusius žmonės pamatyti, e, kurie taip puikiai dirba su Europos parlamento atstovais. Visuomet nepaprastai malonu uh, E, susitikti su tai žmonėmis ir mano pateiktoje ataskaitoje pristatyti klausimai svarbiausi, kuriuos mes sprendžiame ir turime spręsti. Ir dar norėčiau paraginti kolegas, kolegas e, pasiskaityti tą ataskaitą, nes tikrai pristatyta labai išsamei visa informacija. Svarbiausia problematika yra nušviesta. Mes susitikome su agentūros darbuotojais, trump trumpai pasikalbėjome, buvo surinkta klausimų atsakymų sesija, darbuotojai galėjo išsakyti savo požiūrį ir buvo labai įdomus tas susitikimas, labai naudingas. Nes pamatėme visus darbuotojus, pamatėme, kaip jie pasiryžė gyvendinti jiems priskiriamus uždavinius ir e, labai dėkoju už šią galimybę Tai buvo dar vienas mūsų darbo tarkės klausimas. E, biudžetas, agentūros finansinė situacija yra labai svarbus dalykas. Mes pamatėme tiesiog, kaip dirba tie žmonės, e, kokios svarbios jų yra užduotis. E, apsilankę vietoje galėjome susipažinti tiesiogiai su tais dalykais ir noriu pasakyti kolegoms, kad skubiai reikia numatyti galimybę pakankamai išteklių skirti šiai agentūrai, kad ji galėtų įvykdyti visus uždavinius. Mes kalbame apie tai, kaip naudinga būtų integruoti labiau e, rinkas, taip pat stebėseną E, labai svarbu ir reikia pasirenkti stebėsino veiklai ir tam reikia papildomo finansavimo agentūrai, kad ji galėtų atlikti šios uždavinius. Ir kolegos komitete turėtų žinoti šį labai svarbų faktą. E, Dar kartą noriu pasakyti, kad esame dėkingi už šią galimybę ir norėčiau dar kartą paraginti kolegas perskaityti šį, šią puikią ataskaitą apie e, mūsų patirtį ir svarbiausius dalykus. Ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Kolegos, kas nors? Ne, atrodo, taip nėra. Tai tik padėkosiu ponui Peterson, pono Poche nebėra salėje, bet tikiuosi, kad jo vardu, jam perduosite e, tai, kas buvo pasakyta. Ir ponas Potožnikas labai daug šiandien e, sulaukė pagirimų, bet reikia nepersistengti, nes žmonės gali atsipalaiduoti dažnai. Tai būna, bet šiuo atveju turbūt e, vis tik tai pagiros yra labai pateisinamos. Toliau laisvas ne asmens duomenų judėjimas Europos Sąjungoje. Kaip žinia, rugsėjo mėnesį Europos komisija pateikė pasiūlymą reglamentui, kurio tikslas užtikrinti laisvą daimenų judėjimą Europos Sąjungoje Aš pats savo darbinę karjerą paskyriau šiai konkrečiai sričiai ir žinau, jog duomenys yra nepaprastai svarbus elementas skaitmenėje ekonomikoje ir inovacijas užtikrinant pasiūlymas mūsų siekia supaprastinti duomenų judėjimą, reikia, kad būtų mažiau ribojimų e, duomenų e, srautams pagrindinis komitetas yra vidaus rinkos komitetas. Aš norėčiau kreiptis į pranešėją poną Krasnodemskį ir paprašyti pristatyti nuomonę savo. Prašom, jums skiriu penkias minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kaip jūs ką tik sakėte, teisėkros iniciatyva, kurią svarstame, yra labai svarbi e, skaitmeniai bendrai rinkai. E, joje yra daug elementų rinkoje ir strategijoje, bet bendras vardiklis yra ne asmens duomenys. Ar e, tai yra, sus, jie yra susijęs su ekonomikos našumu, jie turi poveikį tie duomenys BVP augimui, Yra įmonės, kurios grindžia savo verslą duomenimis ir jos tapo e, milžinėmis pasaulio mastu. Mums tokių įmonių Europoje taip pat reikia. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu užtikrinti, kad ES valstybių narių ekonomika didelė dalimi būtų pagrįsta duomenimis. Mes esame labai e, patenkinti tuo, kad komisija pateikė pasiūlymą šios ryties. Labai svarbu, kad verslas veikiantis keliose valstybėse narėse galėtų e, valdyti nesmeninius duomenis pagal verslo principus kad būtų galima dirbti racionaliai ir galėt, kad jos galėtų plėtoti savo verslo strategiją. Mes, kaip žinia, mes žinome, mes žinome kad ne asmens duomenų srautai tarp valstybių narių nėra reglamentuojami, yra daug apribojimų tiek teisinių, tiek administracinių. Dėl to įmonės e, tokius duomenis turi kaupti ten, kur jie surinkti ir dėl to kyla labai daug kliučių konkurencingumui, mm, bendrai rinkai. Vienintelis ribojimo principas turėtų būti asmens e, apsauga. Labai svarbu pasakyti, kad pasiūlymas dėl reglamento turi būti laikomas pirmų žingsnių, siekiant visiškai užtikrinti duomenų judėjimo laisvę. Reglamento taikymo sritis yra susijusi su draud, tam tikrų e, draudimų duomenų lokalizavimo panaikinimo, tai yra ketvirtas ir šeštas straipsniai. Ilgalaikėje perspektyvoje to gali nebepakakti, dėl to mes turime užtikrinti geresnę prieigą prie nesmens duomenų. E, pavyzdžiui, numatyti pramoninį duomenų apdorojimą. Ir tam, kad reglamentas atitiktų tikslus, mums reikia pakoreguoti šeštą straipsnį dėl judėjimo. E, nereikia, reikia užtikrinti, kad savireguliavimas nesukurtų kliučių ir reikėtų tam tikrų gairių. Šioje srityje reikėtų taip pat pasakyti, kad e, duomenų judėjimas yra susijęs su laisvė teikti paslaugas gairės turėtų numatyti atvirus tarpusavio suveikius standartus, e, bendrus kokybės sertifikatus, kad nesirastų technologinių kliučių laisvam duomenų judėjimui. Apibendrindamas noriu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus. Mes remiame bendrąją pasiūlymo kryptį pateiksime pakeitimų, pirmiausia dėl judėjimo, dėl srautų. Ir tikėkime, kad reglamentas įsigalios artimiausioje ateityje, nes reikia gyventinti šią e, laisvę kaip galima greičiau. Kaip aš sakiau, e, ekonominė svarba yra didelė. Ir šis e, ši sėtis labai plati, labai ačiū, ponė Krasnodemski, dabar EPP vardu, ponė Virkunen. Ačiū. Pirmininkė, tris minutės ar panašiai, kiek aš galiu kalbėti. Dvi minutės, gerai. Dėkoju pranešėjui E, noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjų dėl duomenų vaidmens skaitmeninėje bendroje rinkoje. Mes norime tokią rinką sukurti ir žinome, kad e, duomenys yra tarsi degalai naujoms technologijoms, dėl to labai svarbu e, skirti tam deramą dėmesį. Duomenų srautai susijęs su verslo procesais, įvairios įmonės, įvairių dydžių, įvairių sektorių, pavyzdžiui, informacijos technologijų, e, lygonės, elektros e, įmonės, bet kas naudoja duomenis ir ekonominis potencialas yra didžiulis duomenų. Pastaraisiais metais ES duomenų rinka buvo maždaug 60 milijardų eurų ir e, per metus išaugo beveik 10 procentų. Dabar paskaičiuota, kad daugiau negu 100 milijardų tokia vertė bus šios rinkos 20 metais. Taigi ekonominis verslo potencialas didžiulis kliūtis duomenų judėjimui ES bendroje rinkoje yra viena iš didžiausių problemų. Skaitmeninė rinka, kuriant e, kliūtis e, duomenų judėjimui, kaip kad duomenų vietos reikalavimas, e, kontrolės, kontrolė neatitinka skaitmenės bendrosios rinkos idėjos. Mes turime pašalinti tokias kliūtis, taip pat yra svarbu e, įmonėms tai, nes sumažėtų jų e, sąnaudos, kadangi dabar jos turi kaupti atskirose vietose duomenis. Manau, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus, tačiau jis tik pirmas, reikia galvoti, kaip užtikrinti konkurencingumą didesnį ES bendroje skaitmenėje rinkoje, reikia galvoti apie duomenų perdrimą, apdorojimą, reikia tikros bendrosios rinkos su laisvu duomenų judėjimu ir reikia kelti įvairias kitas problemas ir jas spręsti, pavyzdžiui, prieiga prie duomenų, patikimumas, perkeliamumas. Ir e, duomenų dėjimas tikrai labai svarbus, esminės svarbos skait, bendrojoje skaitinėje rinkoje ir dėl to mes ėmėme pasiūlymą. Uh, labai ačiū. Alerdu, ponas Petersen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma noriu pasakyti, kad sveikiname Europos komisijos pasiūlymą Mūsų frakcija kreipėsi į komisiją, kad būtų pasiūlytas e, toks teisės aktas, jau kurį laiką tą darome, nes pasimime nerima keliančią tendenciją visų ES, nes keliame vis daugiau ir daugiau nacionalinių donų e, lokalizavimo reikalavimų. Taip pat mes matome, kad bendrojo rinkoje mažoms rutinėms įmonėms ypač labai sunku dirbti per sienas dėl to, kad trūksta duomenų, todėl mes turime vengti fragmentacijos. Laisvas duomenų judėjimas yra labai svarbus ir kibernetinio saugumo priežasims. Estija, pavyzdžiui, pradėjo uh, projektą įsteigti Luksemburgė skaitmeninę ambasadą. Ir e, žinant, kad prieš keletą metų pati Estija išgyveno didelę kibernetinę ataką, tai, kad duomenys yra telkiami tik vienos valstybės teritorijoje, e, paverčia juos labiau pažeidžiamais e, Taip pat penktajame straipsnė yra kalbama apie tai, kad duomenys turi būti prieinami kompetitingoms instancijoms. Tai yra labai svarbu. Taip pat ir argumentas, kad įmonės turi suteikti galimybę valstybėms instancijoms e, gauti duomenys, jeigu jie yra kupiami kitoje valstybėje narėje. Visos valstybės narės turi labai griežtus e, kibernetinio saugumo standartus, įskaitant interneto e, E, užkodavimą. Todėl e, šis dokumentas tik tai prisidės prie šių domenų saugumo sustiprinimo. Tačiau supraskime, kad labai svarbu, kad išimtis nebūtų išplėstos. Domenų lokalizavimo reikalavimai turi būti pagristi tik tai visuomenės saugumo sumetimais. Jeigu bus e, reikalaujama labai daug tokių šimčių, pažanga bus sustabdyta. Labai ačiū ir mes tikimės geresnio bendradarbiavimo su kolegomis. Dėkuoju pirmininkė. Porė Mūdį dabar pakeis pono Kovač. E. Labai ačiū. Jepė Kofert. Aš pakeičiu. Jis yra socialdemokratų šešėlinis pranešėjas ir labai gailestauja, kad jo negali būti. Ir jis paprašė, kad aš už jį pakalbėčiau. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už jo pirminės mintis apie šį svarbų dosie komitetui. Ir e, taip pat vyko pirmasis ankstyvas pasikeitimas nuomonėmis šį temą. Nuo pat pradžių man ši iniciatyva patinka, ji buvo būtina, e, iškeliama tuo metu, kai vis daugiau ir daugiau valstybių narių e, įveda nepagrįstus duomenų lokalizavimo reikalavimus nacionalinių lygmenių. Tokios protekcionistinės priemonės prikuria nereikalingų kliūčių verslui visoje Europos Sąjungoje, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Stambioms įmonėms 28 skirtingų teisiniai apribojimai sukuria daug sunkumų, tačiau stambios įmonės turi techninių priemonių, pinigų ir išteklių, kad duomenys galėtų lokalizuoti skirtingose valstybėse narėse, jeigu to reikia. Mažoms ir vidutinėms įmonėms tai yra neįmanoma, jeigu jos nori dirbti už nacionalinių ribų, joms prieiti kitų valstybių sistemas yra sunku. Uh, Jos turi mažiau ekonominių išteklių, mažiau techninių, e, techninės kompetencijos ir e, vis griežtinami duomenų lokalizavimo reikalavimai e, didina kaštus ir todėl mažos ir vidutinės įmonės tiesiog nebeturi galimybių veikti už nacionalinių sienų ribų. Tai prieštarauja būtent e, pačios bendrosios rinkos koncepcijai. Jeigu mes e, manome, kad reikia tikros skaitmeninės rinkos, turime galvoti, kaip sumažinti kliūtis tarptautiniai priekybai ir sumažinti trikdžius duomenų srautams. Ši direktyva turi užtikrinti, kad reikalai nebūtų dar labiau komplikuoti, negu kad yra dabar. Tačiau taip pat labai aiškiai vieną dalyką reikia pasakyti. Nekalbame čia apie asmeninius duomenis. Tuo tikslu mes turime bendrąją duomenų apsaugos direktyvą. Ir šiuo uh, požiūriu aš norėčiau e, garantijų, kad e, nuostatos nesidubliuos ir nesikirs su kitais teisės aktais. Būčiau labai dėkinga, jeigu Europos komisijos atstovai galėtų tai paaiškinti arba suteiktų daugiau garantijų apie tai raštu. Tuo pat metu reikia žinoti, koks yra skirtumas tarp privačių ir neprivačių duomenų, kaip tai atrodys praktiškai. Teoriškai e, skirtumai tarp privačių ir neprivačių duomenų gali atrodyti aiškus, tačiau realiai riba tarp skirting, šių dviejų skirtingų duomenų rūšių gali būti nelabai aiški, nes praktiškai įmonės veiks naudodamosi e, abiejų rūšių duomenimis, todėl jiems reikės vadovautis dviejomis skirtingomis teisinėmis bazėmis. Norėtumėm, kad Europos komisija apie tai plačiau pakalbėtų. Ir dar reikėtų, kad valstybės narės patikintų, jog Išimtys laisvam asmenų judėjimui dėl visuomenės saugumo bus suteikiamos, tačiau reikia labai gerai apibriežti, kas iš tiesų yra tas visuomenės saugumas. Ir turėtume pasirūpinti, kad viešasis saugumas nebūtų naudojamas e, kaip e, pasiteisinimas išimtims prašyti. Labai ačiū ir aš tikiuosi, kad pranešėjas parengs gerą nuomonę. Ačiū. Dalundė iš <laughs> žaliųjų frakcijos. Herr ordförande. Ja, det här är ju ett... Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes eh, atliekame darbą, kuris bus nepaprastai svarbus plėtojant bendrą skaitmeninę vidaus rinką. Ir čia mes matome gilų potencialą eh, išplėtoti skaitmeninių paslaugų rinkai reikalingą keitimąsi duomenimis ir tokiu būdu mes e, sumažinsime rinkos susiskaldinimą. Bet, e, susiskaldinimą. bet kaip žinote, problemos slypi detalėse. E, klausimas kils, kuo skirsis asmeniniai duomenys ir nesmeniai duomenys, nesgi bus, skirtomas, bus taikomas skirtingos taisyklės. Svarbu yra aiškiau apibriežti, kada bus bandoma apsaugoti asmens integralumą ir kada bus bandoma apsaugoti visuomenės saugumą. Kitas klausimas - saveikumas tarp skirtingų Europos sistemų. E, čia e, mes turime suprasti, kad ES teisės aktai prisidėtų prie egzistuojančių paslaugų ir technologijų sklandesnio bendradarbiavimo. E, bendrai galime pasakyti, kad darbas yra paliktas geras, yra suderintos frakcijų skirtingos pozicijos ir mes linkime geriausios kloties ateityje. And... Uh, Ačiū. komisijos narų pona, vardu ponas Šastaniai. Uh, Pone pirmininkė, aš esu Autanahu. Aš su Pieru Šestenė tik tai e, dirbu kartu, atstovausiu mūsų komandai. Dėkuoju, kad komisijai suteikėte galimybę trumpai išsakyti savo nuomonę, trumpai priminsiu tai, ką komiteto nariai jau žino. Žinote, kiek problemų pasiūly, su šiuo pasiūlymu iškyla. Uh, Galbūt galėtumėm šiek tiek paminėti e, parlamentarų paminėtus aspektus. Apskritai mes tengiamės su pranešėju ir parlamentu glaudžiai bendradarbiauti. Taip, iš tiesų yra taip. Šis pasiūlymas tyčia yra labai trumpas, kad per daug nesikištume rinkos veikimą ir išlaikytume technologinį neutralumą. Todėl mes tengiamės nustatyti labai aiškius teisinius principus, kai kurie iš jų jau yra išvardinti E, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai apie tai kalbėjo. Mes norime užtikrinti, kad būtų e, sklandus duomenų judėjimas e, garantuotas ir ateityje nebūtų leidžiama sukurti papildomų kliūčių ir tokiu būdu trukdyti bendrai rinkai. Dabartinis pasiūlymas teikiamas vadovaujantis labai aišku kibernetinio saugumų uh, E, nuostatų komplektu. E, mes e, turime pasirūpinti, kad duomenys galėtų judėti laisvai, tačiau tam tikrie pribojimai turi būti taikomi. Girdėjau iš parlamentarų, klausimų, iš parlamentarų klausimų, kuriuos jau anksčiau esame atsakę. Pone Mūdį iš socialdemokratų frakcijos teikė konkretų klausimą. Aš galiu pateikti atsakymą jums ir kitiems parlamento nariams. Dubliavimuose nebus nuostatų, kurios e, kertasi viena su kita, nėra. Tokios grėsmės nėra. Kad to išvengtume, mes bendrajam domenų apsaugos reglamentui suteikėme prioritetinį vaidmenį. Apibrėžimus patvirtino bendrėjai teisės aktų rengėjai, tvirtindami šį reglamentą. Ir e, ten yra aiškiai apibriešta, kas yra asmeniai duomenys ir nesmeniniai duomenys. Tas dokumentas turi, priori, yra prioritetinės reikšmės. Galbūt jums tai atrodys kaip e, darbo sutrumpinimas, tačiau taip nėra. Mes numatėme uh, riziką, kuri glūdi sukūrus du skirtingus asmenių ir nesmenių duomenų apibrėžimus. Nebent tie apibrėžimai būtų absoliučiai vienodi. Uh, bet žinome, kad reikia prisitaikyti prie technologijų raidos e, pokyčių, todėl e, tuos apibrėžimus reikėtų turbūt skirtingai suformuoluoti ir ateitie susidurtume su rimtais problemais, e, pro, sunkumais. Kodėlgi mes sakome, kas aiškiau yra apibriešta privačių asmenų apibrėžime ar neprivačių asmenų apibrėžime. Ateityje mes suvokėme, kad domenų bus surinkta labai daug ir kartais gali būti sunku išaiškinti jų e, atskirų grupių pobūdį. Dėl e, visuomenės saugumo apibrėžimo. Jis išplaukia iš sutarties, tačiau reikia pasakyti, kad e, labai aiškiai precedentų teisėje yra apibrieštas šis fenomenas. Aš jums dabar sutarčių necituosiu tiksliai, bet teismas iš esmės pasakė, kad E, tam, kad e, visuomenės saugumui apginti būtų įmamasi veiksmų, turi būti nustatyta rimta grėsmė visuomenės pagrindiniams interesams. E, tai yra saugumo politikos tikslas, kurį turime stengtis įgyvendinti apribodami duomenų srautus tam tikrose geografinėse zonose. Taigi, tokie klausimai turbūt reikalausti tolesnio darbo, tolesnių pastangų. Mes esame pasirinkę su jumis bendrauti ir teikti informacijos. Dėl pavyzdžių aš tikrai galėčiau jų jums pateikti. Dėl pavyzdžiui to, apie ką jūs anksčiau kalbėjote, energijos gamybos sektorius, e, vėjo turbinų naudojimas. E, labai daug dėl to ginčiamasi, bet uh, Supraskime, kad tai bus susiję ir su asmeniniu duomenų klausimu. E, tai e, bus ir informacija apie sąskaitas, ir kitokios informacijos bus labai daug. E, vis tik galiu pripažinti, kad Europos komisija aiškiai suprato, kad daug įmonių nebegalės tiksliai apibriežti, kurie duomenys yra asmeniai, kurie nesmeniai, jeigu jie yra saugomi vienoje sistemoje, vienoje kompiuterinėje uh, programoje. Asmens duomenų taisyklės bus taikomas, jeigu iškils abejonių e, apibrėžiant vieno ar, tipo, e, ar kito tipo duomenis. E, neiškumo atveju bus taikomi asmens duomenų apsaugos dokumentai. Taigi, apie tai dabar kalbamės taryboje, esame pasirengiamas pateikti daugiau paaiškinimų, jeigu norėsite, toliau parlamente. Ir aš dabar, jeigu leistumėt, ir norėčiau prieš užbaigdamas pasakyti, kad norime bendradarbiauti su parlamentu, nes kartu visos institucijos gali įgyvendinti Europos tarybos skaitmeninio e, e, skaitmeniniais klausimais įvykusios prieš keletą savaičių tikslų. Ten buvo pasakyta, kad šis reglamentas turėtų būti priimtas iki kitų metų vidurio, taigi esame pasirinkę su jumis bendradarbiauti. Ačiū, dabar grįžtu prie pranašėjo pono Krasnodepskio. E, Ačiū už labai įdomias pastabas. Man atrodo, kad turėsime visą tai aptarti per šešėlinių pranešėjų posėdžius ir pažiūrėsim ką galima pakeisti ir kaip patobulinti jau ir taip gana gerą e, pranešimo projektą. Aš tikiuosi, kad mes dėl pakeitimų sustarsime gana greitai. Dėkui. Ačiū. Kadangi mes tokie drausmingi ir baigėme anksčiau negu numatyta, norėčiau išnaudoti šį pasiekimą ir pereiti uh, prie ES ir trečių šalių bendradarbiavimo, e, atsiprašau, ES ir Brazilijos temos. E, paskutinį klausimą aptarsime e, vėliau. Grįžtu prie klausimo, kuris buvo įtrauktas darbo atvarkę vakar. Norėčiau priminti, kad ES ir Brazilijos susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo e, yra svarstomas mūsų komitete, nes yra numatytas pasikeitimas nuomonėmis. Ir aš norėčiau paprašyti pranešėjo pono Čiočia per tris minutės pristatyti savo poziciją. Thank you. Eh, buongiorno, prezidente. Buongiorno. Ačiū, mm, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Kalbame apie Europos bendrijos ir Brazilijos Federatyvinės Respublikos mokslinio technologinio bendradarbiavimo susitarimą, kuris galioja nuo 2007 metų per tą laikotarpį yra pasiekta didžiulės pažangos mokslo technologijų inovacijų srityje, bendarbiavimas tarp mokslininkų ir tyriejų tarp ES ir Brazilijos tikrai leido mums pasiekti labai reikšmingos pažangos, esminio proveržio ir todėl labai džiaugiamės šio susitarimu. Labai svarbu, kad susitarimas būtų pratestas dar penkeriems metams dėl mokslinio technologinio darbiavimo tarp ES ir Brazilijos, nes tokiu būdu galima pasiekti ir dar daugiau technologinės pažangos ir užtikrinti glaudesnį bendarbiavimą tarp mokslininkų technologijų mokslo srityje. Tai tiek. Dėkuoju kolegos uždėmesi. Senjora. Labai ačiū pirmininkė. EPP vardu panas Busoj. Čia yra. Uh, ačiū pirmininkė. Manau, kad tai geras sustarimas Europos Sąjungai E, mokslo tyrimus rytis, tokios kaip biotechnologija, informacinis ryšių technologijos, bioinformatika, kosmoso erdvė, nanotehnologijos, materialinė, te, medžiagų e, tyrimai, bio e, tyrimai, medicinos tyrimai. Tai yra labai svarbios sritis, kur tikrai naudinga yra, naudingas yra bendarbiavimas, mainai tarp mokslininkų, darbas technologijos srityje. EPP tikrai remia remia mm, šio susitarimo pratesimą dar penkeriems metams, e, ką, dėl ko šalis susitarė metų pradžioje, nes tikslas yra um, paskatinti, pastiprinti ir sudaryti palankęs sąlygas bendradarbiavimui šiuose ir kitose um, tarpusavėje svarbiose srity, rūpinimose srityse, tarp mokslininkam, kad būtų lengviau bendarbiauti. Iš tikrųjų, uh, Man atrodo, čia išvelgėme tik pranašumus sutarimo, prate, susitarimo pratesimo, tai aš nematau priežasties, kodėl reikėtų prieštarauti pratesimui. Ačiū dabar panas Zorinio, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Taigi, kalbant apie šį susitarimo pratesimą, dar penkeriems metams tarp ES ir Brazilijos reikėtų pasakyti, kad man atrodo, tai būtų tikrai labai prasminga ir teisinga padaryti, nes tikrai šis sutarimas buvo naudingas ir tai yra tarsi atsvaros taškas, kuris leidžia paskatinti mokslinį technologinį bendradarbiavimą tarp Europos bendrijos ir Brazilijos. Uh, Aš esu e, delegacijos pirmininkas, mes visai neseniai lankėmės ten ir matėme praktinių šio technologinio ir mokslinio bendarbiavimo rezultatų tarp dviejų partnerių uh, ir, ir uh, ES ir Brazilijos. Pavyzdžiui, Portugalija aeronautikos kosminės erdvės rytyje mm, dalyvavo šiame bendarbiavime ir tikrai galime pasidžiaugti tuo, ką galima, ko galima pasiekti šioje srityje. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, kalbant ir apie mm, ateitį. Ir bendarbiavimo susitarimai tarp ES ir Mercosur yra labai svarbus. Jie leidžia sukurti naujų darbo vietų, pagerinti gyvenimo lygį abiejose pusėse žmonėms. Ir, ir, ir, ir tai yra labai svarbu. Sintroje, Portugalijoje, Fortalenha, um, Brazilijoje matome puikų bendarbiavimo uh, rezultatą Ir tikrai manau, kad pratesimas dar penkeriems metams būtų labai svarbus. E, jis paskatintų dar labiau e, mokslinį technologinį bendradarbiavimą. Tren tai miestas Portugalijoje yra puikus pavyzdys to, kaip galima pasiekti e, pažangos klimato kaitos vandeninų tyrimų srityje. Ir tai yra tikrai vienas iš bendarbiavimo projektų, kuriais mes džiaugiamės šią atveju. Ačiū, ponė Zarinijo. Tikrai labai džiugu, kad jūs esate tarsi tiltas tarp ES ir mm, Brazilijos. O dabar panas Česak, CR frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, dėkoju pranešėjui, kad mums pristatėte šį klausimą, dėkoju už e, kolegams, kurie jau pasisakė už jų išsakytų žodžius ir aš irgi norėčiau pasidžiaugti pažanga pasiekta bendradarbiaujant ES ir Brazilijai. Europos Sąjunga, valstybės narės remia bendros rinkos skait, sukūrimą ir, aišku, greta to reikia pažvelgti plačiau, nei vien yra mūsų sienos ir užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis. Kaip ir um, kolega iš APP pasakė, aš irgi manau, kad Brazilija yra viena iš svarbiausių šalių. Um, žemės ūkio, biokūro mokslinių tyrimų srityje, tai aš manau, kad ypač šiuose srityse reikėtų uh, užtikrinti glaudesnį mūsų bendarbiavimą. Aš manau, kad pagrysta būtų įtraukti ir šias temas į galutinį teksto susitarimą. Aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas sugebės visą procedūrą įveikti sparčiai, kad galėtumėm paremti šį e, tikrai gerą bendarbiavimą tarp ES ir Brazilijos, kuris yra naudingas abiems pusėms. E. Ačiū. Dabar paprašysiu pono Čiočio apibendrinti visą tai, kas buvo pasakyta, padaryti išvadas, atsakyti klausimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegos už tai, kad paremėte mane, kad e, pritarėte mano žodžiams, kad yra labai svarbus ES ir Brazilijos bendradarbiavimas šiuose srityse. Aš e, gal akcentuosiu Ypač tai, ką kolegos pasakė, išsakydami pastabas, aš e, tikrai pasistengsiu, kad visa tai atsispindėtų mūsų tekste, kad tai būtų integruota. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, noriu informuoti parlamentarus, kad terminas pateikti pakeitimus yra šių metų gruodžio 14 diena. Ir dabar periname prie paskutinės šiandienos labai intensyvios darbo atverkės temos, tai yra studija dėl ES ir trečių valstybių bendradarbiavimo uh, Mm, peržiūros tose politikos rytise, kurios e, patenka į įtrį kompetencijos rytį, e, kiek yra susijęs su breksitu. Mes išklausysime Scott Markus e, prezentacijos, jis yra vienas iš ekonomikos mokslininkų grupės įsikursios Briugelyje mokslininkų, kuris parengė studiją. Tiesa, jis tik vyksta į salę. Labai prašau visų kantrybės, kadangi mm, mes e, klausimus aptarėme daug greičiau nei numatyta mūsų darbo tvarkėje. Let me take this time to Uh, agenda, is, uh... Gal panaudosiu šį laiką ir perėsiu prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai yra mm, mūsų kito posėdžio datos nurodymas. Tai yra kartu su Envi bus surinktas posėdis, kur balsuosime ir dėl valdysenos. Ir po to uh, kitas mm, mm, pos, tai, tai, tai bus gruožio 11, paskui jau sausio mėnesį bus kitas posėdis. Tiesa, tas posėdis, kuris buvo numatytas gruodžio 11 dienai, jis yra panaikintas, tad nusprendė koordinatoriai šį rytą. Aš tikiuosi, kad mūsų svečias jau atvyko į tą laiką. where is the study we, uh, he will talk about. Uh, all of us will get. Visi mm, gausite arba jau gavote tos studijos, kurią mūsų svečias pristatys kopiją. Okay, while we wait for him, uh, Mr. Zachman will give some introductory words so the presentation can kol laukiame svečio, tai gal tada suteiksiu žodį autoriams pristatyti studiją. Šių metų pradžioje buvo paprašyta mūsų atlikti šį tyrimą, pažiūrėti į įtrė komiteto įvairias kompetencijos rytis, tai yra mokslo tyrimai, technologijų plėtra, smulkus verslas, elektroninės komunikacijos. Ir mes tengiamės panalizuoti, kokie kokių tipų bendarbiavimo modeliai egzistuoja ES ir trečių valstybių bendradarbiavime. Kiekvienam modeliui mes parinkome po porą valstybių, pavyzdžiui, Norvegija, ekonominės erdvės atveju, Šveicarija, e, kadangi tai yra specifiniai santykiai, ar Ukraina kaip energetinės bendrijos narė. Tai iš tikrųjų labai e, savotiški taisyklių paketai sieja ES su tokiomis valstybėmis ir mes pabandėme tai panalizuoti. Taip, taip, aišku, jūs geriausiai žinote, kas e, geriausiai pristatys kurią dalį. Here he is. <laughs> Mr. Markus. Uh, aš tai ir ponas Markus. Mes tikrai daug greičiau įveikėme kitus klausimus, tai čia ne jūsų kaltė. Na, aš tikėjausi, kad dar šiek tiek laiko turiu. Kągi, skaidrės jau ekrane. Uh, Visų pirma, labai džiaugiuosi tuo, kad galiu būti šiandien čia. Tai yra mm, tyrimas, kuris atliktas politikos departamento mm, įtrė komitetui mm, pavasarį pateikus prašymą. Ir kartu su manimi yra pora kolegų. Dr. Svaigal, kuris yra politikos patarėjas ir. Mm, Zachman, kuris yra energetikos ekspertas ir projekto mm, vadovas kitame, kitoje studijoje dėl breksito poveikio energetikos sistemai. Taigi, studijoje yra įvertinti dabar e, egzistuojantis ES bendradarbiavimo modeliai su trečiomis valstybėmis, yra valstybėmis, kurios nėra ES valstybės narės. Ir tai, į tai pažvelgta iš ES požiūrio taško. Mes būtent stengiamės nespėlioti, Karal... Kokie, koks būtų Junktinės karalystės požiūrio taškas. Mes žiūrėjome iš ES požiūrio taško. Taigi pažiūrėjome įvairius modelius. Uh, Mm, pagrindinis paketas būtų ES narystė kaip palyginimo pagrindas, bazė tokia, toliau Europos ekonominė erdvė, narystėje, toliau dvišaliai susitarimai, derinant juos su mm, EFTA narystė, tai čia yra Šveicarijos unikalus atvejis ir kai kurie kitokie e, bendradarbiavimo modeliai. Mes pažiūrėjome į keturias teminės rytis, tai yra elektroninės komunikacijos, elektroniniai ryšiai, energetika yra aplinka, mokslo tyrimai ir galiausiai e, smulkus verslas, ypač kozme projektas. Tai e, toks mūsų buvo tyrimo. Uh, uh, tokia prieptis, kad galėtumėm pateikti informacijos jums priimant sprendimus. Taigi pažiūrėkime tos skirtingus modelius. Visų pirma, narysė Europos Sąjungoje, e, narysė Europos ekonominėje erdvėje ir specifinis Šveicarijos atvejais. Es narystės atveju pažiūrėkime į tai, kas turi būti daroma įgyvenant es teisės aktus. Europos Sąjungos valstybės narės įgyvena viską Europos ekonominės erdvės narė taip pat įgyvendina daugą, labai daug teisės aktų, tačiau yra tokių, kurie nepatenka. Mm. Į, pavyzdžiui, tokie dalykai kaip žemės ūkis ar žuvininkystė, kas nepatenka į Europos ekonominės erdvės teigimo sutartis. O Šveicarijos atveju yra dvišaliai susitarimai ir yra kai kurios sritys, kurios nėra apriektos, kai kurios apriektos labai gerai. Taigi yra skirtinga apriektis. Toliau. Dar yra skirtumų laikui bėgant gyvenant teisyną, kokie yra padaryti pakeitimai valstybių atveju. Pavyzdžiui, reglamentai turi tiesioginį poveikį, direktyvos įgyvenamos tiesiogiai, taigi ES valstybės narės privalo viską perkelti. Europos ekonominės erdvės atveju taip pat. O Šveicarijos atveju nėra tokio automatizmo, kad kai keičiasi ES teisės aktai, viskas keičiasi ir Šveicarijoje. Dabar pažiūrėkime energetikos ir aplinkos sritį. Ir Briefingo dokumentuose rasite labai daug lentelių, mes stengiamės pateikti visą informaciją, kiek įmanoma lentelių pavydalų, nes lengviau tokią informaciją pasisavinti. Taigi čia vėlgi, paėmėme Junktinę karalystę kaip valstybės narės pavyzdį. Tokia Junktinė karalystė, kokia egzistuoja dabar, kokia egzistavo nesiniai. Ir mes pal... norėtume palyginti, aišku, su ES valstybė narėmis. Junktinė karalystė pasirinkome natūraliai ir, aišku, tokiu būdu mes galime matyti, aišku, pavyzdį, kokiuose srityse Junktinė karalystė ką daro. Aišku, vidaus rinkos mm, energetikos srityje viską Junktinė karalystė gyvenina. Europos ekonominės erdvės narė, Norvegija, Lichtensteinas daug ką gyvenina. Uh, Na, gal ne viską, galvojant apie vidaus rinkos e, visus aspektus, bet galvojant apie saugumo tiekimą, pavyzdžiui, gal ne viskas yra gyventa um, įstatymuose, tačiau iš esminis yra indėlis į gyvenimą tikrai, dar kolegos, mano ypač, gal dr. Zachmanas galės daugiau informacijos pateikti. Šveicarijos atveju pažiūrėkime, e, bendros rinkos įgyvendinimas gan silpnas. Uh, dėl to, kad e, kiek ES kompanijos gali veikti ten, tai, tai iš tikrųjų trūksta tų galimybių, ypač, elektro, e, ypač dujų srityje, ne tiek elektros. Toliau atsinaujančios energijos panašiai, saugumo, tiekimo saugumo srityje gyvenimo nėra, tačiau yra e, praktinis indėlis. Ukrainos atveju tai padalinis įgyvenimas Ypač jeigu pažiūrėtumėm į, o, į vidaus rinką, aplinką ir saug, tiekimo saugumą. Dabar žiūrėkime elektroninių ryšių srityje, o, kokia yra situacija. Čia Junktinės karalystės narystė Europos Sąjungoje leido suvienodinti e, e, elektroninių komunikavimų reguliavimo visą bazę. E, tai tikrai davė didžiulės naudos, ta masto ekonomika davė didžiulės naudos Junktinė karalystė ir visai Europos Sąjungoje. Tai um, praktiškai tas, tos pačius pranašumus uh, gauna ir Norvegija, kuri yra Europos ekonominės erdvės narė. Dvišalės sustarimai su Šveicarija palyginti su narystė Europos ekonominėje erdvėje, gal nėra tokie efektyvūs užtikrinant vienodą gyvenimą ir dar mažiau efektyvūs užtikrinant ekonominę konvergenciją. Pavyzdžiui, roamingo kainos daug didesnės Šveicarijoje nei kitur Europos Sąjungoje, galbūt to reikėtų tikėtis, bet ir mm, taip vadinami uh, mo, mobilaus nutraukimo uh, tarifai yra daug didesni netgi keturis kart didesni negu EBPO vidurkis. Tai iš esmės sistema Šveicarijoje nepakankamai gerai suveikė užtikrinant ekonominę konvergenciją su likus Europą. Taip pat telekomų atveju mes pažiūrėjome į laisvos prekybos susitarimus ir uh, kiekviena iš tų keturių teminių sričių mes pažiūrime į vieną valstybę, kuri turi ki ki kitokias bendradarbiavimo priemonės nei Europos Sąjunga. Ir mes štai pažėmė į Pietų Korejos laisvos priekybos sutarimą. Tai yra naujos kartos vienas iš pirmų laisvos priekybos sutarimų neužtikrino dvišalės prieigos prie rinkos reguliavimo konvergencijos mm, tikrai neužtikrino. Kažkiek palėtė, bet daugiausia tikslas buvo prieiga prie rinkos ir nediskriminavimo, bet šiaip poveikis rinkos liberalizavimui ir konvergencijai su es tikrai labai ribotas tas poveikis. Dabar mokslo tyrimus rytie. Horizontas 2020 čia yra pagrindinė priemonė, Ir kaip su ankstesnėmis pagrindų programomis, taip pat, aišku, yra tam tikras bendarbiavimo mechanizmas su valstybėmis už ES ribų, tai yra asociatos statuso valstybės. Asociuotos šalis ar subjektai tose šalise naudojasi tokiamis pat teisėmis kaip ES subjektai. E, laisvosios e, prekybos E, zonos šalis, panašiai kaip ir, pavyzdžiui, Izraelis, kuris nepriklauso laisvosios priekybos e, e, zonai, gali naudotis taip pat panašiomis sąlygomis. Ir taip pat reikia pasakyti, kad visi gauna finansavimą ir visi gali naudotis ES mokslinio tyrimų centrais, kurių veikla skatina programa Horizontas 2020. Jeigu pažįsime į smulkų į verslą, tai Kozmi yra pagrindinė programa nuo 2014 metų gyvendamas atitinkamos programos e, Kozme sistemoje ir užtikrinamos tam tikros garantijos MVI e, finansavimo garantijos ir privatus finansavimas. E, galima pasakyti, kad kosme programa yra valstybėms narėms atvira, taip pat Europos ekonominės erdvės šalims ne visos dalyvauja. Islandija dalyvauja, pavyzdžiui, bet Norvegija ir Liechtensteinas ne. E, bet galima dalyvauti šioje programoje ir e, šalis pasirinktos tos, kurioms, e, no, kuriuose norima sustiprinti MVI galimybę konkuruoti, skatinamas verslumas ir galimybę projektais pardavinėti savo prekės tarptautinėje rinkoje. Tai yra tokie bendradarbiavimo elementai ir jie yra viršesni tarsi negu konkuravimo elementai tarp ES ir čia šių šalių. Pagrindinės išvados Jeigu Junktinė karalystė iš tikrųjų išstos iš Europos Sąjungos, tai Europos ekonominės erdvės narystė iš Europos Sąjungos perspektyvų būtų geriausia išeitis, kuri užtikrintų perspektyvas e, tokias, kurias, kuriomis naudojasi dabar Junktinė karalystė kaip Europos Sąjungos nariai. Jeigu pažįsime Šveicarijos atvejį EFTA narystę, tai e, konvergencija vyksta, bet ne taip veiksmingai kaip narys e, e, šalių, kurios priklauso ekonominiai Europos erdvėjai. Taip pat nuseklumo netoks lygmuo, e, ekonominė konvergencija netokia ir pokytis prisiderinti prie pokyčių ES akybėgant laikui nėra toks stiprus dėl energetikos bendrijos, kaip su Ukraina dabar yra. E, reikia užsitikrinti teisinio sudarinamo atitinkamą lygį, bet yra tam tikrie pribojimai. Praktiškai sudarintas taisyklės gali būti sunku įgyvendinti. E, taip tai pozityviai veikia stabilumą apsirūpinimu ištekliais energetikos ir aplinkosaus tvarumo elementai yra teigiami, tačiau praktiškai labai sunku sunku užtikrinti nevaržomą prieigą ES įmonėms. Ir mes e, bandėme palyginti teisinės priemonės egzistuojančias ir realią situaciją. E, Pietų Koreja, pavyzdžiui, laisvosios prieigos sustarimai. E, Pietų Koreja kaip pavyzdys. Yra šiek tiek konvergencijos tose sityse, kurios konkrečiai numatytos. Pavyzdžiui, tam tikri reikalavimai dėl didmeninio aspekto e, Pietų Koreja e, pasinaudojo tam tikromis galimybės ir laisvosios prigos tarimas net Korejoje viduje buvo naudojamas kaip veiksminga priemonė dėrybose. Toliau dalyvavimas E, programoje Horizontas 2010 e, bendradarbiavimo aspektai. Naudinga yra visiems bendradarbiauti, bet ar mes norime finansuoti tam tikrus subjektus šalyje, kuri nebepriklauso Europos Sąjungai. Viskas priklausys nuo konkrečių starimų tarp Europos Sąjungos ir Junktinės karalystės, kol kas e, mes nežinome, kaip bus. E, tiek e, mes norėjome pasakyti, specialiai palikome daugiau laiko klausimams ir atsakymams. Ačiū, tikrai buvo labai įdomu. Dabar norėčiau paklausti, ar kas nors turite klausimų, ponė Mūdį. Kaip e, turbūt labai keista, kad Brite pateiks jums klausimus. Aš noriu padėkoti jums už tą tyrimą. Jeigu kas nors nežinote, bet tikrai e, manau, kad Europos Sąjungoje ger, geriausia išeitis jungtinė karalystė būtų išlikti Europos Sąjungoje, bet jeigu tai neįvyktų, noriu paklausti jūsų kai ko apie sritis, kuriuose dirba mūsų komitetas. Reaguoju tai, ką jūs parodėte vieną iš savo skaidrių. Mokslinių tyrimų sritis Erasmus nebuvo paminėta. Taip pat laisvo judėjimo. Sėti žinau, kad tai kelia daug susirūpinimo ir bendradarbiavimas, kuris galbūt nėra toks akivaizdus. Apie tai norėčiau jūsų paklausyti toliau, ar jūs pasižiūrėjote į kosminę erdvę. Tai yra mūsų komiteto kompetencija ir jeigu ne, tai galbūt gal ką nors reikėtų čia papildomai numatyti. Toliau energetikos skyrius mes E, mūsų kompetencija susijusi su Euratom ir taip pat e, brandolio sintezės srityje ir tam tikri e, santykiai brandolinėje srityje ir kas pasiekta, kas popierio, kas praktikoje egzistuoja. Taip pat, man atrodo, reikėtų atsėti tuos dalykus. Ir kai mes žiūrime į tai, neturėtume pamiršti to. Ačiū, ar kas nors dar turite klausimų? Ne, tai tada aš pats. Pone Mūdi, ką tik tai pasakė, kad jai atrodo, jog e, Brexitas e, būtų nenaudingas Junktinėje karalystėje. Aš iš savo perspektyvų galiu pasakyti, kad e, taip pat ir ES tai nėra naudinga. mane stebina tokios organizacijos kaip jūsų, kurios gali pristatyti neutrales pozicijas, kaip ką tik išgirdome, tai labai naudinga, tačiau praėjo pusantrų metų po referendumo. Dabar Britai pradėjo suprasti, ką tai reiškia, tačiau aš nemanau, kad europiečiai tą supranta. Jeigu pasižiūrėsime į horizontą 2020, tai pamatysime labai puikų pavyzdį, kaip neigiamai šią programą paveiks e, Brexitas. Mes girdime Briuselėje, kad trečioji šalis neturėtų būti traktuojama kaip ES valstybė nariai. Man e, tai tarsi skamba, tarsi e, bausmė, nes jūs minėjote Izraelį, kuris gali dalyvauti programoje, programuose. Ir noriu paklausti jūsų, kodėl negalim negalystė užsitikintų pačių dalykų kaip Izraelis, kuris net Europoje, nėra Europoje. Dar vienas dalykas, jeigu pažiūrėsime tai, kas įvyko pastaruoju metu, kas e, išryškėjo. Jūs turėjote savo tyrimą pristatyti po, prieš referendumą, tada Britai būtų tikrai žinojo, ką reiškia balsuoti iš tikrųjų. Ir kiti aspektai, kurie sutrė nesusiję, bet paminėsiu, pavyzdžiui, migracija ir šiaip visas požiūris ES yra pasikeitęs. Ir tokiai įstaigai kaip jūs, ar, bu, ar netėjo laikas pagalvoti ir pasakyti, kad absurdiška kalbėti apie švelnųjį, griežtąjį breksitą, visi žino, kokia yra nauda, kokia kokia žala jūs kaip centras galite galbūt pasiūlyti, kad ES pateiktų naują pasiūlymą ir bandyti sustabdyti tokiu būdu tendencijas, galbūt jūs ir galėtumėte pateikti tokį pasiūlymą? Jūs e, klausėte apie mūsų įstaigos vaidmenį. Tai, ką aš jums pristačiau šiandieną, yra tyrimas, kurį užsakė jūsų politikos departamentas. Ir mes kaip tik ir e, bandome išlaikyti neutralumo principą, to iš mūsų reikalavimą. Per pastarosius dviejus metus, jeigu pažiūrėsite, ką mes sakėme, e, mes nuosekliai kalbėjom apie tai, kad Junktinė karalystė būtų geriau likti. E, ryšiai su Junktinė karalystė yra svarbus ir tikimės, kad jie nepablogės, ne kad būtina Taip, e, turbūt tai nepatenka į tyrimo apriepti, bet mes kaip institucija labai nuosekliai kalbėjome apie tai. Taip pat galima pasakyti, kad referendumas, e, aišku, buvo nelemtas įvykis. E, aš dabar išsakau savo asmenę nuomonę, galbūt nėra labai uh, radikali, poveikis didesnis būtų jungtiniai karalystėje negu Europos Sąjungoje, nes Europos Sąjungai, jungtiniai karalystėje svarbesnė prekyba su mm, Europos Sąjunga negu atvirkščiai, bet vis tiek poveikis pasijaus visur. Galbūt mes neteisingai supratome ketinimus, bet kai mes dirbame su politikos departamentu, tai turime visuomet pristatyti neutralią nuomonę ir tą darome. Aš sutinku, suprantu, ką jūs sakėte. Bet tikrai mūsų tyrimas yra e, neutralus, bent jau bandome tokia būti. Ir aišku, galbūt galima buvo rinktis kitą kryptį. Dabar reaguoju tai, ką sakė ponia Mūdi. E, tai yra susijęs su keliomis sėtimis kosmosas. Konkrečiai buvo paprašyta mūsų į tai pasižiūrėti, bet mes to nepadarėme nei šioje ataskaitoje, nei tolesnėje ataskaitoje dėl poveikio energetikos sistemai. Nepamatysite nieko apie tai dėl Erasmus programos ir mokslininkų judėjimo laisvės e, kolega apie tai pakalbės, taip pat ir apie energetiką ir brandolio sintezę. Mm, galbūt kolegos pasakys, ką nors, nes e, atsiranda sąsajos tarp mokslinių tyrimų ir energetikos. Helda gal atsakys apie Erasmus ir laisvą judėjimą. Iš tiesų, tokie kaip tyrimai kaip e, musiškis yra e, neutralūs, tai yra Europos tyrimų sistemos neatsiejama rušis, pagrindinės bruožas. E, Ir čia kalbame apie skirtingus judėjimus, ne tik apie Erasmus. Erasmus irgi yra labai, yra labai svarbus, bet mes galvojame ir apie uh, daktaro laipsnį turinčių studentų stu, mainus, uh, kitų m, akademinio pasaulio atstovų mainus. Taigi mes turim galvoti ne tik apie Erasmus. Mes savo ataskaitoje parodėme, koks svarbus tas judėjimas yra abiems pusėms. Uh, kad galėtumėm pagerinti bendrą mokslo kokybę. Taigi, iš esmės, mes e, turime pasakyti, kad horizonto 2020 poveikis ir bus būtent laisvo judėjimo užtikrinimas. Buvo pateikta Šveicarijos e, pavyzdys. Šveicarija suprato, kad mažindama mobilumą ji padarys žalos mokslininkų e, rezultatams ne tik Šveicarija pralaimėtų, bet ir pati Europos Sąjunga. Taigi e, mokslininkų judumas yra e, labai svarbus Europos mokslinio tyrimų erdvės komponentas. Todėl mes ir čia jį kaip tokį išskyrėme. Dėl kosmoso tyrimų. Horizonto 2020 kosmosui skirta dalis e, e yra atskirta, tarsi yra daug kitų politikos rūšių, kurias kosmosą atskiria nuo horizontų 2020, bet valstybėms esančius ES šis komponentas yra labai svarbus, nes nepriklausomai nuo to, kur jūs esate, visapusiškai turite dalyvauti ES diskusijose dėl kosmoso pozicijos. Dėl asocijuotojo statuso, kaip kad, pavyzdžiui, yra šveic, su Šveicarija, uh, Čia vėlgi apie horizontą 2020 e, galime tą apibriežti, bet dėl kitų programų, dėl kitų veiklos rūšių turėsime dėrėtis atskirai. E, Kosmosos rytis yra labai puikus pavyzdys, rodantis, koks sudėtingas gyvenimas tampa, kai nebesate ES nariai. Dėl brandolių e, susiliejimo mes bandėme ištirti šią sritį taip pat. Europos Sąjunga ITER priklauso sistemai, kaip ir kitos valstybės narės, nes tai yra tarp vyriausybinis mechanizmas. Susitarimų gali būti skirtingų, ateitie Junktinė karalystė galės toliau dalyvauti brandolių sulėjimo programuose, bet vėlgi tiesiog sudėtingiau viskas pasidarys, lyginant su tuo, ką turime dabar, kai valstybė turi narės statusą. Ar dar galėčiau pakomentuoti pirmininko mm, pastebėjimus? Tai, ką Jūs pasakėte, yra labai svarbu. Ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir Europos Sąjunga turi pasverti, ką laimės, ką praras. Ir mokslinių tyrimų požiūrių akivaizdžiai mes turime siekti abiems pusėms naudos. Tai yra ne tik biudžetinis aspektas. Supraskime, kad ES mokslinio tyrimų politikos didelis pranašumas yra būtent ta bendroji erdvė. Ir, Kuo platesnė ta mokslinio tyrimo erdvė, tuo daugiau naudos e, visi gali laimėti, ga, gali gauti, e, ypač iš technologijų. Moksliniai tyrimai yra akivezus pavyzdys, rodantis, kad jeigu pasitrauks Junktinė karalystė, nukenties ir ES, jei tai labai brangiai kainuos, Europos mokslinio tyrimo erdvė susiaurės, e, sumažės mobilumo galimybės, kompetencijos, kiekis sumažės Taigi akivaizdu, kad mokslinio tyrimų sritis yra ta, kurioje reikia stengtis e, pasirūpinti, kad būtų pasiekti abiems pusėms naudingi rezultatai ir turi būti rastas sprendimas, kuris būtų labai panašus į e, tą padėtį, kokią turime dabar. Ar nereikėjo tokios studijos prieš referendumą? Na, negalime pasakyti, kad tų skaičių jau tada nebuvo. Buvo atlikta labai daug ekonominių tyrimų, kurie tą patį patvirtino. Tačiau netaip jau lengva yra įtikinti žmonės pristatant analizės, analitinius tyrimus. Aišku, tai yra nepasiteisimas, galėjom daryti viską, ką galėjome, bet jokių būdų negalime sakyti, kad tų studijų nebuvo. Ar reikia siekti naujo sandorio? Manau, kad iš tiesų to reikia. Turime pasižiūrėti, kas glūdi e, po pirminiais planais, bet kaip jau sakiau, turime siekti abiems pusėms naudingų rezultatų ir mokslo tyrimo srityje būtina rasti susitarimą, kuris būtų kuo palankesnis abiems pusėms. Tai negali būti kažkokia tai dėrybinė korta. Mokslinio tyrimų sritis jokių būdų tokia nėra. Aš norėjau tik tai paaiškinti vieną iš dalykų, ir paskui suteiksiu vėl žodį Georg. Kai jūs paminėjote Šveicariją, prisiminkite, kad 2014 metais Šveicarijoje vyko referendumas, kai e, buvo bandoma apibriežti laisvos menų judėjimo kvotas. Po to prasidėjo diskusijos dėl energetikos ir vos e, nesitiko taip, kad Šveicarija būtų išmesta iš horizonto 2020 ir tai būtų padarę, turėję dramatiškų padarinių Šveicarijai, kuri yra nepaprastai svarbi mokslinio tyrimų srityje. Ir šis pavyzdys taip pat privertė Šveicariją persvarsyti savo poziciją, nes Šveicarijos ryšiai su ES yra nepaprastai glaudus. Aš tikiuosi, kad kitų valstybių vyriausybės, e, matydamos tokį pavyzdį, susimastys. Bet e, tai pasakęs, aš noriu pasiteikti žodį daktarui Zachman. Aš norėčiau priminti ataskaitą, e, kuri e, buvo paskelbta bendradarbiaujant su ITRE komitetu šią savaitę. 130 e, puslapių tą ataskaitą. Ir aš nenoriu per daug giliai į ją leistis, bet e, priminsiu kitas rytis. Padariniai Brexito e, visų 27 valstybių narių energetikos sektoriui bus labai aiškus. Be abejo, Junktinės karalystės energetinė sistema yra susieta su Airijos sistema bet turėsime galvoti, kaip dabar Airija susijęti su kitomis 27 valstybėmis narėmis. Tie sprendimai bus nepaprastai svarbus, bet mes turime galvoti apie labai įdomius susitarimus dėl energetikos paketų tarp ES ir Junktinės karalystė. Kitas dalykas - Euratom ir dalyvavimas rinkoje. Pagrindinis elementas Junktiniai karalystiai bus skirtas, nes ji labai aktyviai dalyvauja. Bendradarbiavimo sričių yra labai daug. Euratom e, srityje, man atrodo, bus labai sudėtingos dėrybos dėl turto, dėl kapitalo ir mes e, diskutuosime dėl investicijų ir jeigu reikės, skelbsime, prašysime reformos. Tik vieną dalyką norėčiau pridurti, ne kaip posėdžio pirmininkas, bet kaip įprastas Europos, eilinis Europos parlamento narys. Tai iš mūsų, kurie apgailestaujame dėl breksito. Tik vieną galimybę apversti procesą numato. ES turi pasiūlyti sandorį, nes kitaip viskas bus ne taip, kaip mes norime. Man atrodo, tai akivaizdu. Žinoma, mums labai svarbu pripažinti ir aiškiai apibriežti, kad Brexit atneš uh, neigiamų padarinių ir ES. Nes kol kas matome, kad e, jūsų išvados Bruselio nuomonės nepakeis Tokia būtų mano kukli nuomonė. Šiandien iš jūsų išgirdau labai daug naudingos informacijos, kuri man padės e, susiformuoti. E, gal e, planui, kuris turbūt nėra labai realistiškas, bet aš pasakysiu, kad aš dar nenuleidau rankų dėl breksito. Aš kaip vokietis galiu pasakyti, kad mes esam pralaimėję mūšį uh, dėl Britanijos, bet šį kartą aš manau, kad mes turim kovoti už Britaniją. Taigi, ponios ir ponai, tai yra paskutinis šiandienos klausimas. Kiti klausimai, ar kas nors turite ką paklausti, jeigu ne, tada skelbiu posėdžio pabaigą. Ačiū.